atvykę į žmogaus teisų pakomitetį. Pirmiausia, turėtume patvirtinti praeito posėdžio protokolą. Posėdis vyko spalio 22 dieną, ar galėtumėte pritarti protokolo formuluotėms, atrodo niekas neprieštarauja, taigi laikome protokolą patvirtintų. Trečiasis darbo tvarkis punktas, pirmininko pranešimai, jų yra šiek tiek mažiau nei pastarai kartą. Ir pranešti jums apie įvykius po paskutinio posėdžio, pirmiausiai dėl Sakarovo premijos. Gruodžio 14 dieną Strasbūrė vyks Sakarovo premijos įteikimo ceremonija. Mane ceremonijos išvakarėse pakvietė apsilankyti Maskvoje ir Sakarovo fondas Maskvoje rengia iškilmingą Sakarovo minties 20, Sakarovo mirties 20 metinių minėjimą. Aš manau, kad ta kelionė bus tikrai nebloga galimybė susitikti su mūsų bičiuliais iš Rusijos ir po konferencijos Maskvoje jie iš karto atvyks į Strasbūrą. Spalio mėnesį buvau susitikusi su 27 ES valstybių narių ambasadoriais kartu su ponu Lopes Aguilar piliečių teisų ir laisvių komiteto pirmininku. Buvome su jais susitikę. Žinote, kad e, kolegė Aguilar labai svarbi žmogaus teisų situacija ES viduje, diskriminacijos klausimai, o mes daugiausiai rūpinamės, rūpinamės žmogaus teisėmis už ES ribų, tačiau malonu, kad galime bendradarbiauti labai glaudžiai ir su 27 valstybių narių ambasadoriais. Jiems buvo įdomu išgirsti mūsų nuomonę apie žmogaus teisų konvencijos situaciją valstybėse kandidatėse. Žiemą e, šiuo klausimu diskutuosime išsameu. Pagrindinis komitetas parlamente yra konstitucinių teisų, jis parengs atitinkamą pranešimą apie žmogaus teisų padėtį valstybėse, kandidatėse. Mes pareikšime savo nuomonę dėl šio pranešimo, kadangi esame patariamasis komitetas šio klausimu. Iš tikrųjų, situacija yra labai įdomi, nes įsigaliojus Lisabonos sutarčių ES galės kaip, tarptaut, kaip tarptautinė organizacija prisijungti prie žmogaus teisų konvencijos. Galbūt mūsų anūkai, kada nors mūsų paklaus, kur mes buvome, kai įsigaliojo Lisabono sutartis ir aš džiaugsiuosi galėdama pasakyti, kad kažkiek dalyvavau tame įsigaliojimo procese. dėl aukštosios įgaliotinės išorės santykiams paskirimo. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad jie buvo paskirta baronienė Ešton ir galėsime su jie taip pat aptarti žmogaus teisų klausimus jau rytoj užsienio reikalų komitete. Ir aš pabandysiu jie išduoti klausimą, kaip jie įsivaizduoja žmogaus teisų vertę ir padėtį apskritai išorės santykių kontekste. Pastarąją savaitę parlamente buvo priimtos trys rezoliucijos dėl žmogaus teisų padėtis Nikaragvoje, Laose, Vietname ir Kinijoje. Kai kurie kolegos galėjo konstatuoti, kad parlamentas nesilaikė visiškai vieningos nuomonės, ypatingai priimant rezoliucijas dėl Nikaragvos ir Kinijos. Nuomonės išsiskyrė, mes Aišku, esame politinė institucija, tačiau turėtume tęsti diskusijas siekdami vieningesnės nuomonės šiais klausimais. dėl ketvirtadienį svarstomų skubos tvarka žmogaus teisų klausimų išlaikyti nusistovėjusią tvarką bus sudėtinga dėl įsigaliosiančios Lisabonos sutarties, nes ketvirtadienį parlamente lankysis komisijos narys, kuris nėra tiesiogiai atsakingas už žmogaus teisės. Ir lyg tai turėtų būti aukštasis įgaliotinis ir aš siūliau žmogaus teisų klausimus svarstyti šiek tiek kitų laikų, tam, kad užsitikrintume didesnį diskusijų dalyvių skaičių. Dėl delegacijų ponas Obvijets mums turės galimybę papasakoti apie užsienio reikalų komiteto delegacijos viešnagę Madride spalio pabaigoje. Bus įdomu išgirsti apie tai, kaip Ispanija per savo pirmininkavimo pusmetį ketina tvarkytis žmogaus teisų srityje. Ta, išklausysime pono Haujot arba pono Sandrikinis, nes jie dalyvavo su užsienio kalbų komiteto delegacija jungtinių tautų generalinėje asamblėje. Galbūt galėsime apjungti šią diskusiją su diskusija su pirmininkiaujančia Švedija, priklausomą to, kaip pageidaus ponas Havatas ir ponė Andrikė, taigi tiek būtų pirmininko pranešimų, dabar ketvirtasis darbo tvarkės punktas, keitimasis nuomonėmis su pirmininkiaujančia Švedijos atstovais. Tiek mes visi, tiek aš asmeniškai esu labai patenkinta bedradarbiavimu su pirmininkaujančiu Švedijos žmogaus teisų srityje. Švedija demonstruoja tikrai didžiulį ryštą ir kartu su ponia Hammerschild mes glaudžiai bendradarbiavome kohom pirmininkavimo konteste. Dėja, būsimasis kohum pirmininkas Fernando Eretė iš Ispanijos šiandien pas mus neatvyko, tačiau galbūt mes sulauksime nuolatinės Ispanijos atstovybės Europos Sąjungoje atstovų. Taigi naujasis kohom grupės pirmininkas dalyvaus kitame pakomitečio posėdėje sausio 14 dieną. Jis į šį posėdį yra pakviestas. Taip pat e, mūsų tarp yra ponia Natalija Alonso, ji sakinga už žmogaus teisų tinklą ir atstovauja Amnesty International organizacijai Briuselėje. Švedijos pirmininkavimo pradžioje mes išgirdome, mums buvo pristatyta pakankamai ambicinga programa žmogaus teisų srityje, Švedija pageidavo, kad Europa žimtų aiškesnės pozicijas žmogaus teisų klausimų ir ta programa susijusi su žmogaus teisų gairėmis, atitinkamu dialogu. Taip pat Švedija pasiūlė atitinkamas demokratijos stiprinimo iniciatyvas bei dar viena tema buvo ES matomumas, pastabimumas žmogaus teisų srityje į išorę. Švedija atkreipė dėmesį į tai, kad reikia veiksmingiau naudotis jau turimomis priemonėmis ir kad reikia įtraukti žmogaus teisų klausimus į visas politikos sritis. Dabar norėčiau suteikti žodį Elenai Hamelšelt ir paklausti jos, kokia šiuo metu yra Švedijos pirmininkavimo programos įgyvendinimo padėti žmogaus teisų srityje. Taip pat mums būtų įdomu išgirsti, kas buvo svarstoma lapkričio 16-17 dieną bendrų reikalų taryboje žmogaus teisų srityje, poniai Hammersholt. Suteikiu žodį ir dar kartą noriu Jūs nuoširdžiai pasveikinti atvykus pas mus. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, man taip pat didelė garbė sugrįžti į jūsų komitetą ir pristatyti jūsų pakomitečiui darbus kuriuos Švedija pirmininkaujančiai tarybai per pastarusius mėnesius atliko žmogaus teisės rytyje. Gal ir simboliška tai, jog aš čia pasis apsilankiau lapkričio 30 dieną ir informuosiu jūs apie mūsų nuveiktus darbus, kaip jūs jau minėjote, ponė pirmininkė, rytoj įsigalios Lisabonos sutartis. Taigi atversime naują ES istorijos puslapį. Kai kalbame apie žmogaus teisės, tai susitikinusi, kad naujas, nauja institucinė sąranga padės e, sustiprinti ES žmogaus teisės rytyje. Na, o šiandieną man tenka užduotis informuoti jūs apie tai, kokius darbus šį rudenį, pirmininkaujant Švedijai, nuveikime žmogaus teisės rytyje. Kaip jau minėjau, šie darbai neužbaigti. Suprantame, kad per liek, likusi mūsų pirmininkavimo mėnesį dar teks padirbėti. Labai malonu šiandieną dalyvauti diskusijose su nariais ir mėl atsakysiu visus klausimus kartu su kolegomis iš komisijos ir tarybos sekretariato jūsų klausimus. Na, kai aš pristačiau lap, e, rūpjūčio mėnesį mūsų programą, aš nu, nurodžiau, kad mes ketiname imtis aktyvių veiksmų, veiksmų e, žmogaus teisės srityje. Ir tai atspindi ir vis didėjantį žmogaus teisėms skirtus teisės aktus Europos Sąjungoje. Na ir per pastaruosius mėnesius sukaupta patirtis patvirtina, kad, žmogau, kad Europos Sąjungos uh, vaidmuo stiprinant žmogaus teisės yra bendras visų trijų institucijų tarybos, parlamento ir komisijos darbų rezultatas. Per pastaruosius keletą mėnesius pirmininkaujantį šalis įvairiais lygiais turėjo nemažai galimybių pasikeisti nuomonę su Europos parlamentu, be kitako ir šiame žmogaus teisų ir demokratijos klausimų pakopityje. Na ir mes galėjome bendrauti įvairiais formal, formatais, yra viešai, neviešai, formaliai, neviešai ir mes mielai buvome jūsų paslaugoms. Na ir tikrai viso to dėka mums pavyko pasiekti, kad žmogaus teisės susrityje ES vaidmuo tapo ryškesniu. Per, per keletą pastarųjų mėnesių mes susitelkime keletą dalykų, e, kurie ypač svarbus, be kita ko ir parlamentui. Tai pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie žmogaus teisų gynėjų padėtį. Na, ponė pirmininkė, kaip jūs vienėte, kaip mes pirmininkaujantys šalis, mes sutelkime į konkrečių uh, gairių gyvendinimu. Uh, vietos ir kitais lygimėmis. Mes taip pat ėmėmės veiksmų prieš smurtą konkrečiais atvejais. Taip pat bandėme palaikyti ryšius su pačiais žmogus teisų gynėjais bei kitais, kitomis e, nevyriausybinės organizacijomis, siekiant kiek įmanoma geresnės strategijas, bet čia dar daug ką reikia nuveikti kaip ir parlamentas, pirmininkaujantis šalis skiria daug dėmesio žmogaus teisų gynėjams Rusijoje ir pritarėme parlamento sprendimą šiais metais Sakarovo premiją skirti organizacijai Memorial ir žmogaus teisų gynėjams Rusijoje. Taip pat skirime dėmesį ir žmogaus teisų gynėjams kitose šalyse, skaitant Iraną, Iraką, Kiniją, Šrilanką, Zimbabvę ir Kubą. Ir mūsų pirmavimo metu mes taip pat bandėme sustiprinti mūsų veiksmus tam, kad galėtume atsižvelgtimi naujas e, gairių aspektus. Pavyzdžiui, moteris teisų gynėjas, taip pat e, lesbiečių, biseksualų, homoseksualų e, padėtis. Taip pat, e, kaip galima būtų panaudoti naujas technologijas internetą, ginant žmogaus teisės. Antra, demo, parama demokratijai. Lapkričio 17 dieną taryba patvirtino išladas, kuriuose kalbama apie tai, kaip ES galėtų stiprinti savo pastangas stiprinant demokratiją, atsižvelgiant tiek į bendrijos laisvės ir saugumo programą, tiek ir vysimo į bendradarbiavimą. Ir e, šiuose išvadose yra aiški politinė žinia ir prioritetai. Ir mes tikime, tikimės, kad patvirtinus veiksmų programą ES turės daugiau priemonių, kurios leistų vykdyti šią politiką. Europos parlamentas e, spalio 22 dieną patvirtino rezoliuciją skirtą šiam klausimui ir jame pritarėme šioms pastangoms ir nušviestas tiek parlamento, tiek ir nacionalinių ir regionių parlamentų indėlis į demokratijos gynimą. Toliau mes gynėmės į žmogaus teisės ir žmogaus teis, su negalė teisės. Ir tik prieš keletą dienų, lapkričio 26 dieną, buvo patvirtintos bendrijos išvados dėl Junktinių tautų konvencijos dėl žmonių su negale teisų ir būtent tai ragina padaryti ir Europos parlamentas. Ir tokiu būdu regioninė organizacija pirmąjį tapo Junktinių tautų konvencijos nare. Kitas svarbus dalykas yra sąsios tarp verslo ir žmogaus teisų. Kaip žinote, lapkričio 10-11 dieną pirmininkantį šalis suringė konferencijas pavadinta apsaugoti, gerbti ir atlyginti. Ji yra skirta socialinė, įmonių socialiniai atsakomybei. Pone pirmininkė. Na, bendras Švedijos kaip pirmininkaujančios šalies tikslas buvo išlaikyti ES e, kaip pasaulinio veikėjo vaidmenį žmogaus teisų apsaugos srityje ir norime, kad ES sąjungos politika šioje srityje būtų labiau matomesnė. Ne ir pirmininkaujanti šalis labai patenkinta tuo, jog politinis ir saugos komitetas nusprendęs rugsėjo mėnesį imtis veiksmų, kuriuo leistų tapti ES politiką, ES politiką šioje srityje matomesniai. Na ir be kita ko, pavyzdžiui, reikėtų stiprinti žiniasklaidos. E, matomumą viešinti ES pranešimus, o taip pat metinės ataskaitas dėl žmogaus teisų padėties. Iki Švedijos pirmininkamo pabaigos ES bus įvykdžiusi 17 dialogų ir konsultacijų skirtų žmogaus teisėms po kohom skėčių. Čia paminėtina šalis Rusija, Kinija, Kanada, Japonija, Junktinės vals, Amerikos valstybės, Gruzija, Kirgistanas, Džiskistanas, Kazakstanas, Argentina, Brazilija, Kolumbija, Meksika, šalis kandidatės bei Afrikos sąjungos šalis. Na ir labai malonu, kad įvyks pirmasis žmogaus teisų dialogas su Armenija, jis įvyks gruodžio 8-9 dieną. Taip pat spalio mėnesį taryba priima iš sprendimą pradėti naują dialogą su Indonezija ir lapkričio mėnesį jį pradėjo Švedijos bei Indonezijos užsienio ministrai. Be šių dialogų taryba ir toliau kelia žmogaus teisų klausimus politiniu lygiu, be, įskaitant per pastaruosius aukščiausių lygio susitikimus Rusija ir Kinija. Ir dialogai ir konsultacija išlieka vienas iš pagrindinių ES žmogaus teisų dialogo elementų. Ir mūsų tikslas yra pasiekti rezultatų. Šiame kontekste mes pradėjome ES ir Kinijos dialogo vertinimą, kurį minėjau anksčiau, ir mes informuosime šį pakomitetį apie šioje srityje padarytą pažangą. Be kontekste Bekohom ir dialogų ir konsultacijų vadovamų dis... veiksmų žinome, kad kitose formatuose vyksta dialogai su kitomis šalimis, įskaitant pagal 8 kotonų susitarimo 8 straipsnį. Bet čia reikėtų paminėti susitarimą su Zimbabvė, kur yra skirtas atskiras skiriš žmogaus teisėms. Taip pat vyksta diskusijos ir su mūsų kaiminėmis pietuose bei Europos kaiminystės politikos šalimis, įskaitant Izraelį, Palestinos autominę, autonominę vyriausybę, Maroko ir Egiptą. Įgyvenant žmogaus teisų E, gairias, manome, kad tokiu būdu ES žmogaus teisės su politika tampa matimesnė. Ir nuo pirmininkamo pradžios mes e, reagavome į nemažai įvykių susijusių su gairėmis. Ir mes perengėme nemažai demaršų bei pareiškimų. Pirmininkantis šalis tęsė ES pastangas e, raginti tas šalis, kuriuose dar vykdoma mirties bausmė, šios atsisakyti. Kaip žino nariai, mes taip pat reagavome į mirties bausmės vykdymą įvairiose šalise. Taip pat spalio 10 dieną kartu su Europos taryba buvo pažymėta kovos su e, mirties bausmė diena. Ir taip pat įvyko ir ministrų lygio įvykis. O po dviejų savaičių bus pažymėta neprivaloma ICCEPR protokolo 15 metinėse. Taip pat kovojame su um, kankinimu, smerkime pavienius kankinimo atvejus ir taip pat esame toliau skatiname neprivalomą protokolą, jungtinių tautų konvencijos prieš kankinimą neprivalomą protokolą. Taigi mes palaikome ir dvišalius ryšius, mes taip pat pradėjome veiksmus susijusių veiksmų teisė, tai yra vykdoma um, neformų lygių ir uh, Stokholme buvo vykdytas renginys skirtas žmogaus teisų. Na ir galima apie tai informuotis apie atitinkamojo interneto svetainėje. Uh, Kohom sustiks E, gruodžio mėnesį su jungtiniu tautų ypatinguoju įgaliotiniu vaikų teisų klausimais, Marta Santos Pais. Na ir kai mes kalbame apie vaikus ir ginkluotus konfliktus, pirmininkaujantis šalis nustatė nemažai e, pilotinių šalių, su kuriomis mes vykdome bendrus veiksmus. Taip pat mes pažymėjome ir vaikų teisų konvenciją. Uh, Ir lapkričio mėnesį Stokholme buvo įvykdytas renginys skirtas šios konvencijos įgyvendinimui pažymėti. Taip pat vykdomas ir vietos lyginio iniciatyvos. Na ir praeitais metais buvo patvirtintos ES žmogaus teisų gairės skirtos kovai su smurtu bei diskriminacija nukreiptus prieš moteris ir mergaitės mes gavome iš misijų vadovų iš 80 šalių informaciją apie tai, kaip įgyvendinamos šios gairės, yra gautos ataskaitos ir mes jas analizuojame. Taip pat e, SIOP konvencija taip pat buvo proga kelti žmogaus teisų klausimus dialoguose su Afrikos Sąjungos šalimis narsmis pirmininkiaujantį šalis taip pat bando sustiprinti uh, sąsajas tarp e, žmogaus teisų, teisės aktų bei humanitarinių įstatymų. Ir čia mes vadovavomės tiek žmogaus teisų, tiek humanitarinių įstatymų e, gairėmis ir čia reikalinga sinergija ES veiksmuose. Ir tam, kad būtų pažymėta Ženevos konvencijos 60-osios E, metinės. Bruselėje vyks konferencija skirta humanitarinių įstatymų ateičiai. Ir mes bandome pasiekti, kad į ES ir bendrijos politiką būtų integruotos tiek žmogaus teisų, tiek ir humanitariniai įstatymai. Ir labai svarbu, kad būtų užtikrintas nuoseklumas Europos daugiašaliuose pastangose siekiant užtikrinti sąsajas ir nuseklumą tarp ES ir ES tarybų bengtinių tautų darbų. Ir kaip galima pamatyti atitinkamose svetainėse, ES vykdo e, veiksmus ir imasi tikslų įvairiose srityse. Taip pat mes bandysime išsiaiškinti, kaip galima būtų e, pasinaudoti plačiau ES žmogus teisų tvarkaraščių. Mes Taip pat bandome integruoti žmogaus teisų situacijos analizę į veiksmų planus, atsižvelgiant konkrečias situacijas, pavyzdžiui, Gruzijoje. Taip pat Liepos mėnesį buvo prangtas seminaras, kuris, kuriame buvo kalbama apie tai, kaip galima būtų pagerinti lyčių klausimą integravimą į SDP operacijas. Taip pat mes žiūrėjome, kaip yra įgyvenime saugumo tarybos uh, rezoliucijos 1325 gyvenimas į nacionalinius įstatymus. Na, apži, peržvelgiant apribojančias priemonės, tai ypatingai susirūpinimą kėlima Uzbekistanas. Mes nusprendėme nebepratesti spalio mėnesį ribojančių priemonių ir mes nusprendėme tęsti dialogą su Uzbekistanu, įskaitant žmogaus teisų pažangos peržiūrą. Taip pat ketinama uh, peržiūrėti GSP plus procesą Šrilanką. Perinant prie daugia šalių darbų, mes kaip pirmininkaujantys šalis tęsime ES pastangas, jungtinių tautų generalinės asamblėjos bei žmogaus teisų uh, taryboje. Ir mes tęsime ankstesnės Europos Sąjungos pastangas, bandant sumažinti įtampą regionėse grupėse. Taip pat mes padidinome ES veiksmų mastą ir manome, kad rezultatai bus matomi. Man labai malonu. Buvo malonu žmogaus teisų taryboje aptarti šio komiteto darbą prieš keltą savaičių. Ir Be kita ko kalbėjome apie tai, kaip reikia sureaguoti į ypatingas situacijas, taikant ypatingas procedūras. Na ir žvelgiant į ateitį, kaip tikriausiai žinote, 2011 metais jungtinės tautos atliks žmogaus teisų tarybos peržiūras ir pirmininkaujantis šalis pradėjo diskusijas su partneriais prieš atliekamą peržiūrą. Na, o šio rudens generalinėje asamblėlyje būta keletas sėkmingų rezultatų Europos Sąjungoje. Buvo patvirtintas visos Sąjungos patiktos rezoliucijos. Jungtinė Europos Sąjunga ir Latino Amerikos grupė pateikė rezoliuciją dėl vaikų teisų ir jos buvo patvirtintos vienbalsiai. Na, taip pat labai malonu kad ES bei Demokratinės Korejos Respublikos bei Burmos Mainmaro rezoliucijos buvo patvirtintos lygiai taip pat kaip Irano, Kanados rezoliucija dėl Irano. Ir prieš šias rezoliucijas nebuvo imtis veiksmų. Taip pat, be to, atsižvelgianti tai, kad žmogaus teisės e, siejasi su rasizmu ir religija, Taip pat buvo patvirtinta ES rezoliucija dėl visų netoleracijos bei diskriminacijos dėl tikėjimo e, pašalimo rezoliucija. Ir taip pat tikriausiai žinote, kad lapkričio mėnesio taryba patvirtino griežtas išvadas dėl e, religinių sitikėjimų laisvės. Na ir toliau e, LGBT asmenų žmogaus teisų užtikrinimas yra to, išlieka prioritetu. Ir mes surinksime e, žmogaus teisų dieną, lab, gruodžio 10 dieną, specialų renginį skirtą LGBT asmenims ir mūsų pirkamo metu įvairių pasisakymų metu šių asmenų teisės buvo keliamos, be kita ko žmogaus teisų dialogo kontekste. Ir mes ir toliau tęsime šį dialogą tam, kad veiksmai šios rytie būtų matomesni. Taip pat ES toliau aktyviai kovos su rasizmu bei kitomis netolerancijos apraiškomis. Na, įvyko įvairius susitikimai tarp valstybinio darbo grupių lygių spalio mėnesį ir taip pat įvyko darbo grupės dėl um, standartų gyvenimo posėdžiai. Kai aš kreipiausi jūsų komitetą rūpjūčio mėnesį, Aš nurodžiau, jog pirmininkantys šalis kryps ypatingai dėmesį naujiems klausimams, be kita ko, a, dėl valstybių a, interneto naudojimo ribojimo. Na ir šiame kontekste SB žmogaus teisų gyvenimo susitikimo metu Varšą mes rinkime susitikimą. Ir ir taip pat e, mes e, užimsime ypatingą vaidmenį šiais, šį mėnesį Egipte vyksinčiame metinime interneto valdymo forume. Na ir aš noriu pasidžiaugti, kad man buvo labai malonu bendradarbiauti su jumis per pastarosius mėnesius. Ir, ar, ir man labai buvo malonu sudalyvauti svečio teisėmis kohom uh,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 kaip institucijos dirba kartu atsižvelgiant Lisabono sutartį. Ir man atrodo, tai bus tikrai naudinga, naudinga apie tai kalbėti. Manau, kad tai padės geriau įtvirtinti žmogaus teisės platesnėme kontekste. Visą tai yra tikrai naudinga. O dabar norėčiau suteikti žodį Natalijai. Ji yra Amnesty International vadovė Briuselėje. Prašom. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už kvietimą šiandienos posėdėje pasisakyti. Norėčiau pateikti keletą komentarų uh, Amnesty International ir žmogaus teisų apsaugos tinklo vardu. Aišku, yra iš tiesų tai, kad mes turėjome didelių lūkesčių iš to, e, susijusių su tuo, kaip ir rininkaujantį švedė gins žmogaus teisės. Iššūkių beje netrūko, jų buvo daug buvo tam tikrų netikrumų dėl to, kaip įvyks institucinis pasikeitimas, reikės remtis Lisabono sutartimi ar ne, reikėjo kelti finansinės krizės ir klimato kaitos klausimus. Tačiau tai pirmininkavimas buvo ir didžiulė proga. Tai buvo proga dar kartą įtvirtinti, kokias, kokias vertybės ir kokius principus žmogaus teisų srityje gina Europos Sąjunga. Visą tai buvo puikiai proga įgyvendinti tuos principus praktikoje mes turime mes pateikėme rekomendacijas pirmininkaučiai Švedijai ir buvo pasakyta Švedijos pirmininkavimo plane, kad bus pereinama nuo žodžių prie veiksmų. Norėčiau pasakyti, kad uh, Švedijai pirmininkaujant buvo nuveikta tikrai labai daug. Buvo toliau dirbama e, ginant žmogaus teisų gynėjus, remintis mūsų pateiktomis gairėmis ir panašiai. Reikia pasakyti, kad vienoje srityje Švedijos Švedija pirmininkauti ypatingas pastangas rodė. Tai yra susijęs su skaidrumu ir galimybę gauti informaciją. E, nuolat prieš visus, e, sakyčiau, posėdžius buvo iš anksto paskelbta darbo tvarkė visais atvejais, būdavo viešai skelbiama, kas ką veikia. Tai yra tikrai labai geras dalykas. Na ir iš tiesų mes tikimės, kad uh, atskaitomybė ES institucijų yra iš tiesų labai svarbus dalykas. Ir įtvirtinti informacijos prieinamumą taip pat yra ypatingai svarbus dalykas. Tačiau noriu pasakyti, kad mes tikėjomės daugiau. Mes manėme, kad bus keliami aukštesni standartai trijose srityse. Pirmiausia, žmogaus teisų įterpimas į visas ES politikas ir taip pat manėme, kad reikėtų užtikrinti geresnį ES politikų nuoseklumą ir didesnį uh, platesnį dalyvavimą ginant žmogaus teisės. Maničiau, kad visos tos rytis pelnytų daugiau e, darbo. Mes tikėjomės, kad bus dedamos didesnės pastangos, kad žmogaus teisės būtų trauktos į visas ES politikas. Ir norėčiau pasakyti keletą pavyzdžių. Pavyzdžių, kur mes matome, kad žmogaus teisų dialogas didėjo, platėjo, mes minė, buvo paminėta tos 17 valstybių. Tačiau žmogaus teisių diskusijos ties tuo ir apsiribojo, į aukštesnį lygį šie klausimai nebuvo keliami. Su Indija ir Brazilija įvyko ES vadovo sustikimai. Ir ten, tuose sustikimuose, žmogaus teisų klausimai nebuvo keliami. Su Kinija, regis, bus taip pat aukščiausių lygių sustikimas, ten tų klausimų irgi nebus keliama. Su Rusija mes supratome, kad Pirmininkauti valstybė ketino kalbėti apie tos klausimus, tačiau oficialiuose dokumentuose nebuvo atspindėta, kas žmogaus teisų klausimais buvo pasakyta. Taigi visa tai yra sritis, kuriuose dar reikia daug nuveikti. Taip pat buvo žengta daug pozityvių žingsnių ginant žmogaus teisės. Manau, kad e, buvo paminėta konkreti konferencija ir aš manau, kad mes tikėjomės, kad tarybos E, sustikime gruodžio mėnesį bus priimti konkretesni dokumentai šiais klausimais. Bus kalbama apie tai, kad įmonės turi laikytis tam tikrų principų susijusių su žmogaus teisės gynimu. Mes galimėtume pamatyti, kad visa tai yra vidaus reikalai, gal pavyzdžiui, diskriminuojantis teisės aktą ir, ir vidaus reikalas, bet svarbu juos ginti. Š Švedija, e, pavyzdžiui, kritikavo homofobiškų įstatymų prieimimą Lietuvoje ir mes veikiname tokius žingsnius. Tačiau tarybos diskusijose ne visada tai atsispindėjo. Mes matome, matėme, kad žmogaus teisės ir tie trūko tam tikros politinės lyderystės ginant žmogaus teisės. E, žmogaus teisų politikos e, traukimas, ginant išorės ir vidaus reikalus, taip pat yra svarbus dalykai, kalbant apie migraciją ir e, prieklaušio suteikimą. Visą tai turėtų būti įtraukta į darbų programą. E, mes jau kalbėjome apie tai, kad ES politika turėtų būti nuoseklesnė žmogaus teisų gynimo srityje. Jeigu mes kalbame apie ginklų embarką Uzbekistanui, galėtume kelti klausimą, kodėl pirmiausia būtent tai buvo numatyta ir kodėl nebuvo atsižvelgta į nacionalinius interesus. Net jeigu yra ketinimų intensyvinti dialogą, manyčiau, kad nukentėjo ES patikimumas šios rytie. Kitas pavyzdys. Mes, kai kalbame apie kankinimų uždraudimą, mes visada kalbame apie tai, kad tai turėtų būti draudžiama visur. Mes supratome, kad e, tiek išorinių, tiek vidaus lygių buvo bandoma apskritai kelti kankinimų draudinimo klausimą. Ir tai, aišku, yra šioks toks pasiekimas. Mes kalbėjome apie tai, kad e, reikia užtikrinti žmogaus teisės gynimą, tinka, kankinimų draudimą pirmiausia Europos Sąjungos valstybių viduje. Šis klausimas dar tebelieka neišspręstas. Diskusijos, aišku, yra naudingas dalykas, nes tuo būdu galima pamatyti, kaip panaudojami žmogaus teisų gynimo mechanizmai, tvirtinant pilietybę, tvirtinant demokratijos klausimus. Mums matyti, kad nebereikia daugiau instrumentų ginti žmogaus teisėms, tiesiog reikia turimus instrumentus tinkamiau įgyvendinti. Mes matėme taip pat, kad pilietinės visuomenės organizacijos taip pat vaidina svarbų vaidmenį. Tai padeda iškelti žmogaus teisų gynimo klausimus į pirmą reikalą, į, pir, į pirmą vietą imti, bet tai reiškia, kad tai mums dar lieka nemažai darbo, nes mes turim sekti, kaip vyksta žmogaus teisų gynimo procesai. Dalyvavimas, dar vienas sritis, kurią norėjau paminėti. Čia turėtume paminėti tokį klausimą. E, dažnai dalyvavimo klausimai yra keliami prieš konsultacijas. Tačiau aš manyčiau, kad labai svarbu keistis nuomonėmis su tokiamis organizacijomis kaip Amnesty International. Ne visi yra pasirengę mūsų klausyti, ne visi pasiruošę informaciją. Tačiau mums reikia, kad tie ryšiai būtų abipusiai, kad ne tik teiktume informaciją, bet kad būtų abipusis ryšys, kad būtų atsiliepiama apie tai, ką mes darome, kiek mes esame naudingi. Pavyzdžiui, Kinijos vertinimo atvejs aiškiai rodo, kad vykstant dialogų tarp ES ir Kinijos į žmogaus teisės nepakankamai atsižvelgiama. Mes vėlgi pateikę informaciją e, apie tai dažnai, kad net mūsų informacija naudojamasi, kad mes minimi pranešimuose. Tai tuomet matome, kad ne visuomet mes esame minimi. Ne visada mūsų nuomonės išklaus, išklausoma. Kalbant apie žmogaus teisų dialogą, matome, kad ES kai, su kai kuriomis valstybėmis palaiko gerus santykius. Matome, kad tos valstybės priima rekomendacijas žmogaus teisų gynimus ir jie jas įgyvendina. E, Tadžikistanas, Kazakstanas, Gruzija galėtų būti tarp jų. Yra kitų šalių, kurios turėtų dar dėti didesnės pastangas žmogaus teisės ginti geriau, tokios kaip Uzbekistanas, Kirgistanas ir Rusija, pavyzdžiui. Mes galėtume sakyti, kad galime susitarti su kairiomis šalimis. Reikėtų pirmiausia, kad būtų keliami visi klausimai, kad jie būtų minimi darbo tarkiai, kad nebūtų tabų klausimų, draužimų užduoti klausimų. Tai reiškia, kad mes netmetam sunkių temų, bet kad mes, mes parodytume, kad galime susitelkti prie temų, kurios domina mus visus. Tai reiškia, kad mes galime dirbti visi kartu, gindami bendrą mums visiems interesą. Na ir galiausiai mes pripažįstame, kad buvo padaryta didelės pažangos įgyvendinant rekomendacijas, ypač kovojant prieš kankinimus. Tarptautinių lygių taip pat rezultatai atliktų darbų yra pozityvus. Buvo nuveikta daug jungtinių tautų lygmenių, pavyzdžiui. Rengėti žmogaus teisų tarybai, pažiūrėjau, buvo atlikta daug darbo, buvo rengiamos rekomendacijos ir, e, ir panašiai. Na ir užbaigti savo pasisakymą norėčiau, paminėtume dar keletą dalykų, e, paminėtama, kas teks atlikti būsimai valstybė pirmininkiai Ispanijai. Norėčiau pasakyti, kad lieka visai neblogas Švedijos palikimas. Reikėtų, kad skaidrumo praktika ir toliau būtų ateityje įgyvendinama, kad ji išliktų. Reikėtų, kad ES standartai būtų taikomi, kad jie taptų institucionalizuotais standartais. Reikėtų, kad vyktų ir toliau plačios konsultacijos ir kad būtų tikrai įtraukti visi dalyviai žmogaus teisų dialogą. Visa, visoje šioje srityje lieka dar daug atlikti darbo. Reikėtų, kad Europos parlamentas atkreiptų dėmesį į svarbiausius e, dalykus, į, kad būtų išklausomos organizacijos dirbančios vietose. Reikėtų paskatinti Ispaniją, būsimąją pirmininkę, kad ES prisijungtų prie žmogaus teisų konvencijos. Ir taip pat dar vienas dalykas dėl e, pirmininkaučios valstybės lyderiavimo mes esame matę, kad yra tokių progų, kai yra buvę tiksliau tokių progų, kai ES tiesiog sakė, na, sutinkam su tuo, ką mes sakome, ką jūs sakote, bet negalim to įtraukti dėja į darbo atvarkę. Aš manau, kad yra labai svarbu, kad pirmininkaujantį valstybę pagal savo įgaliojimus galėtų siūlyti konkrečius dalykus įtraukti į darbo atvarkę. Ir mes tikimės, kad Ispanija pirmininkausianti ES tą savo teisę pasinaudos. Dėkuoju. Kiitos erittäin paljon, Rova Alonso. Me olemme varmasti kovin... Ačiū labai. Aš pritariu jūsų nuomonėj. Mes iš tikrųjų turime pakankamai veiksmingų priemonių, tačiau jomis nesinaudojama tiek, kiek galima. Pane Hammerschild paminėjo Švedijos pirmininkavimo pagrindinius tikslus ir apie tai ten taip pat kalbama. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegai Obijols. Jis yra metinio pranešimo apie žmogaus teisų padėtį autorius ir buvo atsakingas už šią sritį jau prieš prasidedant Švedijos pirmininkamui. Jūs šiek tiek nustebęs dabar į mane žvelgite, tačiau galbūt galėtumėte papasakoti apie posėdį Madride, kur buvo kalbama apie Švedijos pirmininkavimo perdavimo reikalus Ispanijai. Muchas gracias, prezidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, mes tuoj pradėsime pirmininkamą ir mums teks e, dvigubą funkciją. Iš vienos pusės tai yra kiekvienos vyriausybės e, teisę uždėti savo spaudą, pradėti kažką naujo, užbaigti kažkas, kas buvo pradėta jau kitos pirmininkaujančios šalies, bet kita vertus reikia užtikrinti ir testinumą. Na ir kaip jau minėjote, ponė pirmininkė, ponos Estin skirimas į ypatingos įsigaliotinės pareigas yra svarbus politinis ir institucinis žingsnis, kuris užtikrins testinumą. Aš per savo paskutinį pasisakymą jūsų posėdėje, ankstesnėme posėdėje, e, teigiamai įvertinau Švedijos kaip pirmininkaujančios šalies darbą. Tai padarėte ir jūs taip pat. Manau, kad Švedija tikrai šioje svarbės rytėje prisidėjo prie žmogaus teisų stiprinimo bei tarybos ir darbo testinumo užtikrinimo. Na, užsienio reikalų komitete įvyks pusantros dienos, dieno, pusantros dienos, dienos posėdis, jame dalyvaus mūsų atitinkami ministrai ir tai užtikrins ir rodys, kad Ispanija taip pat yra pasirengusi skirti dėmesį žmogaus teisų klausimams ir tęs darbus žmogaus teisės rytyje Švedijos pirmininkaujančios šalies dvasia. Na, ir aš manau, kad e, e, užsienio reikalų komitete e, vykusime posėdėje, kuriame dalyvavo ir užsienio reikalų ministrai, ponės ministras, užsienio reikalų ministras Karlos Čekon, taip pat uh, Diego Lopes de Garido, Europos reikalų valstybės sekretorius, taip pat vyriausybės atstovai. Ir tos tikimo metu nebuvo apsiribota vien žmogaus teisų klausimais. Manau, nepakaktų nušviesti tik to susitikimo tvarkaraštį. Posėdis vyko pusantros dienos, buvo kalbama apie visas pasaulio problemas, bet be kita ko yra žmogaus teisės. Na ir daugiausiai susitelpėme į tokias sekas temas, kurias dabar išvardysiu. Ir tos temos yra aiškiai susijusius su žmogaus teisėmis. Taigi, apžvelgsiu tas temas ir pakomentuosiu dvi iš jų, kurios, mano manimo, yra pačios skubiausias ir e, svarbiausia. Pir, pavyzdžiui, buvo kalbama apie uh, pasirengimas magilinti ir stiprinti tarp Atlantinius santykius naujame kontekste įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Taip pat atsižvelgiant į pakitusias tendencijos e, JAF naujoje Obamos administracijoje. Taip pat buvo paminėta galimybė e, ne vien tik tais kalbėti apie įsipareigojimus Ispanijos e, pirmininkamo metu surinkti aukščios lygios sutarimą su JAV, bet taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikėtų, kas, kad, kad reikėtų kasmet renkti du susitikimus su Rusija aukščiausiu lygiu ir tų susitikimų metu kalbėti ir apie žmogaus teisės. Taip pat tos mūsų minėtos susitikimo metu buvo kalbama apie ES ir Latino Amerikos santykius. Na ir taip pat mūsų diskusijose buvo kalbama ir apie Kubą. Ir, ir pasisakė mūsų parlamento nariai ir tiesiog galime konstatuoti, jog žmogaus teisės srityje pasikeitus lyderiui ir vyriausybei Kuboje žmogaus teisės rytyje nepadaryta tokios pažangos, kokios galima buvo tikėtis. Taip pat buvo kalbama ir apie Afganistaną ir, mm, na, ir atrodo, visi esame susirūpinę dėl to, jog padėtis negerėja ir, ir taip pat kalbėjome apie tai, jog reikėtų e, didinti pagalbą civiliams gyventojams, tam, kad e, jiems būtų padėta išspręsti uh, apsirūpinimo maisto produktais ir sanitarinių proble proble sanitarinė problema. Uh, taigi, dar norėčiau trumpai susitelkti tas dvi mano minėtas temas kurios, mano manimo, yra pačios įdomiausios. Ir joms tikriausiai šiuo metu reikėtų skirti daugiau dėmesio žmogaus teisų pakomitetyje. Švedijos, e, atsiprašau, e, Ispanijos pirmininkamo metu bus imti žingsniai užsienio veiks, ES užsienio veiksmų programai gyvendinti. Tai yra labai svarbu. Ir tai yra nauja ir labai svarbi Lisabonos sarties dimencija. Ir, ir taip pat ir pagal šią dimenciją bus žengiami įvairūs žingsniai žmogaus teisės rytyje, bus dedami akcentai, gairės, susijusius ir su užsienio reikalų tarnybos darbu, kur yra tikrai uh, labai prioritetinė jūsų komiteto to požiūriu. Kitas svarbus aspektas yra štai koks. Viduržėme jūros baseine kyla žmogaus teisų problemų, kyla įvairių rizikų ir galbūt likusios ES nelabai suvokia šių problemų ir jų galaikio poveikio. Ir čia reikia paminėti e, du ypač tragiškus elementus. Tai yra terorizmas, kuris ypač palėtė kai kurias šalis, pavyzdžiui, Ispanija, Junktinė karalystė, o kitas dalykas – tai yra tai, kas vyksta kasdien prie mūsų sienų. Tai yra nelegali migracija, tie žuvantis žmonės, bandantis atvykti pas mus viduržymio jūrą. Ir tai tikrai iš esmės labai didelė problema. Na, Europos Sąjunga nuo 95 metų formuoja tam tikrą politiką su trečiasiomis šalimis viduržymio jūros regione kurio siekiama skatinti dialogą žmogaus teisės rytyje bei demokratiją. Na ir buvo kritikuojama, jog šis tvarkarašys nebuvo labai veiksmingas, bet jis vyko. Na, o dabar yra susiklostžiusi paradoksiška situacija, nes iš vienos pusės santykiais tarp ES su pietinėmis uh, viduržėmio jūros šalimis buvo neteko savo politinio pobūdžio, mažiau skiriama dėmesio žmogaus teisės klausimams, yra daugiau dėmesio skiriama pragmatiškiams, funkcionaliems aspektams, įvairiems bendriems projektams. O šalia to nepolitizavimo proceso yra in, institulizuotas politinio lyderio vaidmuo Europos Sąjungoje. Ir tokiu būdu įvairios problemos, e, pavyzdžiui, artimųjų rytų konfliktas tarsi gauna daugiau e, svorio. Įvyko aukščiausias lygis sutikimas Stambulė, taip pat yra problemų skiriant Viduržėmio jūros sąjungos pirmininką, nu ir galima sakyti, kad visas šis procesas atsidūrė aklygatvyje. Vakar įvyko e, Prancūzijos, Egipto, ir Ispanijos ministrų pirmininkų sutikimas Paryžiuje ir buvo bandoma e, rasti išeitį, nuaštrinti situaciją. Tačiau dėl žmogaus teisų priežasčių, ne dėl geopolitinių, bet dėl žmogaus teisų priežasčių e, reikėtų bandyti veikti uh, aklygatvis atsidaradusi e, viduržėmio jūros sąjungos veiklos srityje. Lisabonin sopimuksen vaikutukset. Ačiū labai. Lisabonos sutarties įtaka pakomitečių darbui mums ir toliau išliks aktorus klausimas ir būtų įdomu vėliau išgirsti ponas Hammerschild nuomonę apie tai, kaip e, kohom darbas dabar naujai bus organizuojamas. Girdėjome, kad Ispanija bus paskit, paskutinė valstybė perimsinti pirmininkavimą šioje grupėje ir po to bus pirmininkai jau nominuojami kitą tvarką. Galėtumėte galbūt apie tai, ką nors daugiau pasakyti. Dabar suteiksiu žodį kolegai Protasevičiui, o po to noriu paklausti pono Havito, ar jis ne norėtų trumpai pristatyti svarbiausius NATO generalinės asamblėjos svarstytus klausimus. Apie tai jau minėjo ponė Hamerschold, dabar ponas Paratasievičius. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju už jūsų žanginius pristatymus. Iš tikrųjų, man labai patiko pirmininkaujančių švedijos atstovės išsakytos mintis Taip pat labai džiaugiausi girdėdamas, kad pirmininkaujantį valstybę nori, kad ES žmogaus teisų srityje taptų pasaulinės svarbos veikėja. Nepaisant to, turėčiau keletą pastabų dėl to, kad uh, užimdama tokią globalesnę poziciją pirmininkaujantį valstybę netkreipia dėmesio į tai, kas vyksta mūsų pašonėje, pavyzdžiui, Baltarusijoje. Ši valstybė netgi nebuvo paminėta pristatymo metu, tačiau kiek man yra žinoma kaip delegacijos vadovui santykiams su Baltarusija, kadangi esu neblogai susipažinę su situacija toje šalyje ir pastarą savaitę atvykusi buvo į Briuselį Sakharovo premijos laureatų Milinkievičiaus vadovaujama žmogaus teisų aktyvistų delegacija iš Baltarusijos, su kuria susitikau ir noriu pasakyti, kad Baltarusija vis dar yra nuo 7 iki 10 asmenų, kuriuos Amnesty International organizacija laiko sąžinės kaliniais, ten riboja, yra, ribojama yra žiniasklaidos laisvė, remintis šio mėnesio pradžioje paskelbta Tartautinės žurnalistų sąjungos ataskaita, taip pat yra ribojamos žmonių laisvės burtis į vairias asociacijas, į politinės partijas žmogaus teisų organizacijas, tokias kaip Viesna arba Helsinkio sutarties uh, organizacija, jos netgi nėra registruojamas. Noriu pažymėti, kad uh, rugsėjo pradžioje siunčiau laišką Karlui Biltui šiais klausimais ir ap prašiau tenai atitinkamus sustikimo rezultatus su Baltarusijos užsienio reikalų ministru ir aš negavau jokio atsakymo, ar mes turėtume dabar laukti, kol įsigalios Lisabono sutartis, kad pradėtume aktyviau veikti atitinkamai žmogaus teisų srityje. Taigi aš tris mėnesius jau laukiu atsakymo ir nežinau, ar šie klausimai apskritai buvo iškelti pirmininkaujančio Švedijos ir ar jai apskritai jie rūpi. Manau, kad gėda. Tik tai tie galiu pasakyti. Taip pat Baltarusija yra taikomos rytų partnerystės priemonės programa. Tai yra programa, kurią parengė dabartinė Švedijos vyriausybė, kuri pirmininkauja Europos Sąjungoje ir aš manau, kad ši tyla dėl Baltarusijos iš tikrųjų negali būti traktuojama kaip pasiūlymas jai savo viduje įdėkti kinišką demokratijos modelį, nes ES tikrai neturėtų būti suinteresuota savo pašonėje ir kaiminystėje turėti kiniško modelio e, demokratinės santvarkas arba kiniškų modelių paremtas ekonomikas. Ačiū. Ačiū ponai Protasievičiui. Yra labai svarbu kad jūs aktyviai dalyvautumėte mūsų posėdžiuose, būdamas ryšių su Baltarusio delegacijos pirmininku. Tikiuosi, kad ponė Hamiršioltė iš tikrųjų išgirdo jūsų balsą pastarąją savaitę. E, mes taip pat galėjome susitikti su Aleksandru Milinkievičiumi. Manau, kad tas susitikimas buvo mums labai naudingas, galėjome sužinoti, koks yra tarpusavio santykis arba galėtų būti tarp tam tikrų paskatų arba sankcijų taikymų. Richardui Howardui dabar žodis papasakoti apie Junktinių tautų generalinę asamblėją. My plane was late, so I missed her initial presentation, but um, uh, having, as you say... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mm, kartu su ponė Andrikienė dalyvavome mes Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje. Tai buvo puikiai proga padiskutuoti su pirmininkaučio valstybė ir su jungtinėse tautose dalyvausiais asmenimis apie žmogaus teisų gynimą. Darbas atliktas buvo tikrai fantastiškas. Visa tai rodo, kad mūsų delegacija domisi, kas vyksta jungtinėse tautose, kalbant apie žmogaus teisės, visa tai aiškiai rodo, kad mes pasisakome žmogaus teisų gynimą. Mes turime progą pasižiūrėti, kaip veikia jungtinių tautų sistema, ginant žmogaus teisės, kaip ginamos moterų teisės, kaip ginamos kitų asmenų ir grupių teisės. Mes paprastai įsivaizduojame, kad jungtinės tautos yra labai biurokratinė organizacija ir kad daugiausia, ką mes galime padaryti, skatinant žmogaus teisės, E, nėra didelis dalykas, tačiau vis dėlto tai rodo, kad mūsų dalyvavimas buvo vertingas, nes mes galime papasakoti, ką ES daro ginant žmogaus teisės. Prieš keletą dienų taip ir buvo. E, Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje dalyvavo ir specialusis atstovas, ir taip pat ir kiti asmenys E, daug rimto palaikymo susilaukėme iš Švedijos. Vykstant diskusijoms New York'e e, buvo iškeltas klausimas, kaip bus, kokie instrumentai bus e, numatyti ateičiai. Galbūt bus pasirašyta nauja sutartis jungtinių tautų organizacijos lygmenių, kurios tikslas būtų ginti žmogaus teisės. Ir galbūt, pavyzdžiui, Europos komisijos atstovai galėtų pakomentuoti, kas yra ketinama čia daryti. Vyko gyvos diskusijos susijusios su žmogaus teisų tarybos reforma. Formaliai buvo susitarta, kad 2011 turi vykti konsultacijos, o paskui turi būti sutarta, kaip e, ši taryba turi atrodyti. Parlamente mes parengėm pranešimą tuo klausimu. Galbūt būtų galima numatyti, kad tai bus organizacija, kurios būstinė bus e, New York'e ir paskui dalis organizacijos žmogaus teisų komitetas konkrečiai turėtų būti ne New York'e. Vėlgi, tai yra siūlymai, kurie dar turės būti peržiūrėti. Tačiau būtų įdomu dar pasižiūrėti, kokie pamastymai bus e, dėstomi toliau, ką apie tai mano taryba ir komisija. Mes turime labai rimtai pagalvoti, ką turime pasiūlyti, kokius žingsnius turime pasiūlyti tuose srityse, kur dar sprendimai nėra priimti. Žmogaus teisų įgaliotinio paskirimas buvo tikrai e, didžiulis žingsnis, taip bent buvo įvertintas ES žingsnis. Jeigu norėtumėte daugiau e, e, buvo pasakyta, kad norint daugiau informacijos yra įmanoma jos gauti ir tuomet labai svarbu teikti kuo daugiau informacijos apie tai, kad žmogaus teisų srityje daroma Europos Sąjungoje. Norėčiau paminėti Goldstone pranešimą. Vyko rimtos diskusijos ir mūsų komitete ir pakomitetie praeitais metais tuo pačiu klausimu. Tačiau noriu pasakyti, kad didžiausias rūpestis mums buvo būti tas, ar valstybėms narims pavyks susitarti dėl bendro teksto. Nes, pavyzdžiui, dėl žmogaus teisų pažeidimai karo e, zonose yra vienas iš tų klausimų, dėl kurių gali būti nelengva rasti bendrą sprendimą. Ir jeigu mes susitarėm dėl bendro teksto, mes galime po jungtinių tautų vėliavą nuveikti labai daug šioje srityje. Aš manyčiau, kad tai yra tas rytis, kur turėtume paraginti vieni kitus būti aktyvesniais, dirbti daugiau, turime siūlyti konstruktyvius pasiūlymus. E, turime taip pat spręsti Palestinos klausimą. Vėlgi, jungtinių tautų pagalba čia gali būti labai reikšminga. Lygiai taip pat kaip ir Čečenijos klausimas. Aš manyčiau, kad tas kad tame pranešime yra, galiu patvirtinti, kad tame pranešime yra siūloma vykdyti tyrimus, tai yra tikrai vertingas siūlymas. Aš manau, kad pirmininkaujanti būsima valstybė dės pastangas šioje srityje ir visi tie mūsų žingsniai turėtų būti tikrai naudingi. Ačiū. Kuten kaikki tiedätte, niin tuomari Goldstonehan on kutsuttu ulkoasia. Ačiū, ponai Havitui. Panas Golstinas buvo pakviestas atvykti į užsienio reikalų komitetą, dėja dar kol kas nesugebėjo teigiamai iš įkvietimą sureaguoti truputėlį apmaudu dėl to, nes komiteto nariai tikrai e, įdėmiai išklausytų jo nuomonės. Niekas daugiau nenori pasisakyti, todėl dabar suteikčiau žodį poniai Hammersjold ir po to visiems kitiems norintiems kalbėti. Ne, prieš suteikdami žodį poniai Hammersjold dar nori, norėtų pasisakyti ponė Kil Nilsen. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau paminėti Tuniso poetų ir žurnalisto Teusik Bendryk atvejais. Praeitą savaitę buvo pasmerktas šešis mėnesius kalėti griežto režimo kolonijoje ir priežastys visai neaiškios. Spalio 25 dieną mm, e, buvo pastebėta, kad e, žmogaus teisų gynėjai tikrai labai smarkiai kentėjo valdžios represijas. E, žmogaus teisų gynėjai kreipėsi pagalbos, tačiau jos menkai sulaukė. E, grasinimai, laisvės judėti apribojimai, e, represijų buvo tik, tikrai labai daug. Visa tai vyksta esant visuotiniam abejingumui, nes ES nieko nepareiškia šiuo klausimu. Joks ES atstovas E, nei komisijos atstovas nedalyvavo vykstant teismams ir vykstant, ne, nepareiškė savo pozicijų dėl persekiojimų. Šiuo metu mes galime sakyti, mes esame tie žmonės, kurie paliko žmogų nelaimėje likimo valiai. Dėl suimto poeto žurnalisto sveikatos kyla tikrai labai rimtų rūpešių, ko yra laukiama Europos Sąjungoje kad, ir kodėl ponas Benaly neginamas, nes mes su Tunisu turime e, bendrus susitarimus ir matome, kad ši valstybė reaguoja priešingai, negu turėtų pagal egzistuojančius susitarimus. E, ko laukia pirmininkaujantį Švediją, kad Europos Sąjungos lygmenių nesimama jokių veiksmų. Ačiū, ponė pirmininkė. Dolka, hyvä. Thank you, Madam Chair. Um... Pone Hammarskjöld, žodis. Ačiū pirmininkė, trumpai norėčiau sureaguoti į man pakomitečio narių užduotus klausimus ir taip pat sureaguoti į ponios Alonso išsakytus komentarus. Taip pat galbūt galėčiau paprašyti komisijos atstovės ponios Arno taip pat pakomentuoti keletą aspektų, kurie yra bendri komisijai ir tarybai. Norėčiau pradėti nuo dalyko, kuris buvo iškeltas ne viename klausime, tai yra žmogaus teisų klausimo įtraukimas į visas politikos sritis. Buvo paminėtos dvi sritis. Pirmiausia, užduotas klausimas, kokia dalimi mes iškeliame žmogaus teisų klausimus politinių lygmenių ir antras klausimas buvo susijęs su mūsų kasdieninė veikla gerinant žmogaus teisų padėtį. Norėčiau paraginti pakomitečio narius ir kitus parlamentarus atidžiau pastudijuoti viršūnių susitikimų komunikatus, kitą medžiagą, kurią galima rasti internete dėl mūsų veiksmų politinių lygmenių, žmogaus teisų klausimus. Neperseniausiai esame iškėlę bendrame pareiškime, pasibaigus, kuris buvo paskaltas šiandien, pasibaigus ES ir Kinijos viršūnių susitikimui ir ten yra atskiras paragrafas dėl žmogaus teisų. Taip pat e, pirmikaujantį Švedija yra kitose sritise, atitinkamai pakomentavusi savo pastangas politinių lygmenių dėl žmogaus teisų. Siekiant e, inkorporuoti žmogaus teisų klausimą ES išorės politinius veiksmus, tai taip pat kiekvieną dieną stengiamės tą daryti įvairių pareiškimų, kitų veiksmų formą. Nors e, šiems veiksmams ir ne e, vadovauja kohom grupė, tačiau įvairios, įvairios politikos sritis, taip pat ir mūsų užsienio misijos integruoja į savo veiksmus žmogaus teisų klausimą. Savame suprantama situacija čia visuomet galime pagerinti, tačiau tikrai nesėdime sudėję rankų. Taip pat pirmininkaujanti šalis stengiasi pagerinti saveikumą tarp e, atitinkamų struktūrų, kurios veikia žmogaus teisų srityje, tiek Europos parlamente, tiek tarp, tarp nevyriausybinio organizacijų ir kitų struktūrų tarpusavio sąveiką. Ponas Protasevičius uždavė klausimą dėl Baltarusijos. Iš tikrųjų, aš nepaminėjau Baltarusijos savo pasisakymę, kadangi mūsų pirmininkavimo laikotarpiu su Baltarusija nevykdomas žmogaus teisų dialogas, nepaisant to, mūsų darbo tvarkė Baltarusijos žmogaus teisų padėtis buvo labai svarbus klausimas, jis išliko svarbiu su rytų partnerystės veiksmų plano sudėtinė dalimi. Taryba paskelbė tinkamą komunikatą dėl Baltarusijos lapčio 17 dieną ir taryba svarstė daugumą tų klausimų, apie kuriuos kalbėjo ponas Protasevičius. Ir aš, aš tikrai pasirūpinsiu, kad būtų atsakyta į jūsų laiškiau užduotus klausimus ir kad jūs gautumėte atsakymus. Pone Arno, toliau pratėsi pono Oviols mintį dėl viduržėmė jūros Noriu aiškiai pasakyti, kad e, Viduržėmio jūros regione žmogaus teisų srityje mes naudojamės įvairiais metodais, bendradarbiaudami su savo partneriais. E, tie metodai taip pat apima tam tikrus specifinius e, formatus bendradarbiavimo konkrečiais lygmenimis, reaguojant į labai konkrečias iškylančias problemas. Grįžtant prie jungtinių tautų generalinės asamblėjos aptartų klausimų žmogaus teisų tarybos sąrangos peržiūra bus vienas iš svarbiausių iššūkių ateinančiais metais jungtinių tautų kontekste. Iš tikrųjų, tai yra nauja institucija, kuri dar nėra įsivažiavusi ir nėra pilnai išpildžiusi visų lūkesčių. Švedija ketina inicijuoti pasikeitimą nuomonėmis apie šios institucijos naują sąrangą, nustatant tam tikrus galtinius proceso tikslus ir noriu pasakyti, iš tikrųjų labai atvirai, kad šiuo metu mes tik tai įsiklausome įvairius galimus pasiūlymus, nes ES pozicijos dėl Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos veiklos peržiūros kol kas nėra. Taigi mes norėjome pirmiausiai aptarti savo poziciją su partneriais, kurie mus palaiko ir kurie turi kitokią nuomonę ir tik po to pateikti tam tikrus strateginius pasiūlymus busimoms dėryboms. Ponas Havitis paminėjo mūsų tolesnius veiksmus susijusius su Goldstone ataskaita. Prieš keletą savaičių čia lankiausi, galėjau pasidalinti savo mintimis dėl šios ataskaitos. Dar kartą galiu patvirtinti, kad ES rimtai traktuoja šį pranešimą ir remiantis bendrąją poziciją ir atsižvelgiant į tarptautinius poreikius, mes privalome užtikrinti atitinkamą žmogaus teisės tie veikiančių organizacijų atskaitomybę ir pagal ją skirstyti savo teikiamą paramą ir aš galiu tik tai patvirtinti, kad bus įmamasi tolesnių veiksmų ir mes toliau dalyvausime šiame procese. Jeigu leisite, taip pat norėčiau sureaguoti į ponės Nilsen užduotus klausimus dėl Tuniso žurnalistų žmogaus teisų aktyvistų situacijos mes esame susirūpinę dėl jų padėties, mes paprašėme ES mm, misijų Tunise įsigilinti į šią situaciją ir suteikti mums daugiau informacijos. Taigi šiuo metu situacija yra analizuojama. Taip pat norėčiau grįžti prie šiek tiek bendresnio pobūdžio klausimo, tai yra santykis tarp e, vidinių ir išorinių veiksmų žmogaus teisų srityje Europos Sąjungoje. Svarbu pripažinti tarpusavio saveikumą ir e, tai, kad mūsų veiksmai Europos Sąjungos viduje sąlygoja mūsų veiksmus už Europos Sąjungos ribų šioje srityje. Aišku, yra sričių, kur galime situaciją pagerinti, tačiau e, Noriu pažymėti tik tai vieną dalyką, kuris taip pat buvo paminėtas, kad reikia labai aiškiai pripažinti žmogaus teisų svarbą, siekiant įgyvendinti Stokholmo programą. Pastarą savaitę šiame parlamente lankėsi Švedijos migracijos ir teisingumo ministrai. Jie kalbėjo apie uh, būtinybę užtikrinti šio proceso skaidrumą ir Atitinkamą informaciją rasite pirmininkaujančių šalies internetinėje svetainėje ir taip pat rengiant antidiskriminavimo direktyvą labai aiškiai matosi mūsų pastangos šioje srityje. Trumpai dar norėčiau pakomentuoti du klausimus. Galbūt e, ponė Arno galėtų čia daugiau pakomentuoti, tačiau manau, kad e, daugelį sričių ar krizių valdyme, ar vystamojoje pagalboje. Mes visur turime stengtis gyvendinti, kaip įmanoma, geriau žmogaus teisės ir kadangi institucijos veikia Briuselėje, tai jos gali glaudžiau tarpusę bendradarbiauti derindamos veiksmus. Pone Alonso iškėlė klausimą dėl E, informacijos, grįžtamosios informacijos žmogaus teisų srityje ir e, reagavimo į išsakytą kritiką arba pastabas. Iš tikrųjų, aš jūsų, iš jūsų gaunamą informaciją vertinu labai rimtai ir mes dar turime šiek tiek laiko, kad galėtume pagerinti uh, situaciją ir savo pastangas. Mes glaudžiai bendradarbiavame su žmogaus teisų gynėjais, nevyriausybinėmis organizacijomis, tačiau čia galima būtų dirbti geriau. Yra keltas klausimas susijusi su konfidencialumu, ginant žmogaus teisų aktyvistus ir jų teisės, e, čia taip pat sutinku, dėl darybų su Kinija ir e, žmogaus teisų polities įvertinimo tenai. Mes e, esame dar tik tai pradinėje situacijoje, todėl mums reikia papildomos informacijos atitinkamų atsiliepimų tiek iš pilietinės visuomenės, tiek iš šio parlamento narių. Mes tik tai pradėjome diskutuoti ir vertinti, nes šiuo metu tik tai prasidėjo pastarojo darybų raundo su Kinija rezultatų įvertinimas. Ir dėl šio klausimo galiu tik tai prižadėti, kad suteiksiu daugiau informacijos vėlesniu metu. Ačiū labai. Rouva Arno haluaa omalta osaltaan vastata lyhyesti. Dėkoju Švedijos kaip ir minkaujančios šalies atstovai. Ir nebejoju, kad et d'efficacité. Et donc il y a un point que je voudrais un petit peu. Nu, buvo daug kalbama apie nuoseklumą, tai aš norėčiau pridurti šį bėtą prie to, ką kalbėjo ponas Gavit po savo vizito dalyvauti generalinėje asamblėjoje. Norėčiau paminėti apie moteris, taiką ir saugumą klausimą. Aš norėčiau pati asmeniškai pasveikinti dvi moteris, kurios palieka Europos komisiją, bet kurios labai daug nuveikė uh, tam, kad tie klausimai dažnai būtų įtraukiami į e, darbo tvarkę tarybos tai ir, ir, ir, ir komisijos. Tai yra komisarės Wallström ir Waldner, Ferrero Waldner. Um, gruodžio mėnesį buvo priimta bendra pozicija dėl taikos moterų ir saugumo klausimų. Vyko visai lė misijų, vyko mokymai, tačiau, kaip jau sakiau, yra apmokomi visi žmonės, kurie vyksta į civilinio bendradarbiavimo ir vystomosios pagalbos misijas. Tai yra tikrai sėkmingi dalykai. Ta ket, darbą ketina tęsti su pirmininkaujančiomis valstybėmis ir ateityje. Švedija, pavyzdžiui, buvo sušaukusi visų valstybių atstovų sustikimą, siekiant išsiaiškinti, ką e, veikia valstybės narės, ką jos nuveikia gyvendintamos rezoliuciją 1325. E, moteris kovoje už taiką ir derantis dėl taikos sutarčių. Tas klausimas buvo aktyviai keliamas. Norėčiau kreiptis į Europos parlamentą ir paprašyti pagalbos, nes kitą met ir toliau bus dirbama aktualiau, kad tos rezoliucijos e, peržiūros konferencija įvyktų, nes jinai galėjo e, jau dešimtį metų E, yra pasiekta pažangos ir, kaip jau sakiau, tos žingsnius reikėtų skatinti ir jungtinių tautų lygmenių. Nereikėtų, kad e, būtų sustota pusiaukelėje, reikėtų, kad e, ir toliau būtų siūlomos iniciatyvos. Yra siūloma paskirti atstovą ginantį šios klausimus ginkluotų konfliktų atveju. 16 valstybių narių, e, jungtinių tautų narių turi tik, kol kas tik tai nacionalinius planus. Reikėtų, kad tokios draugiškos šalis, važiuoju, kaip Norvegija, taip pat turėtų, e, turėtų savo veiksmų planus. Turys Afrikos valstybės ir, ir Latino Amerikos valstybės taip pat turėtų imtis panašių žingsnių. Maničiau, kad reikėtų valstybės narės paspausti šiek tiek daugiau. Savo partnerės Afrikos sąjungo, pažiūrėk, kitas reikėtų taip pat ir Magrebo valstybės, ir Latino Amerikos valstybės paraginti aktyviau dirbti šioje srityje. Tai yra tie dalykai, kuriuos reikia tęsti toliau. Aš nežinau, aš, kas yra overseeing komitijai, kurį minėjo podas Howitt, bet aš turbūt galėsiu kreiptis į jį asmeniškai ir jisai paaiškins, kas ir kaip. Kai dėl darbo. Tiesa, sako kalbėtoja. Norėčiau grįžti prie pono Obils klausimų dėl viduržėmio jūros regiono. Žmogaus teisių gynimo srityje šios šalis tebėra, sakyčiau, kritinė zona. Viena iš problemų yra susijusi su tuo, kad tiesiog sustelkta prie Izraelio ir arabų pasaulio konflikto. Net jeigu ir sutarėma, kad tai yra probleminė zona, tai yra ta zona, kur, pavyzdžiui, niekada nevykome stebėti rinkimų. Aš manau, kad ir neturime ten vykti kol kas rinkimų stebėti, nes iškiltų per nelik daug politinių problemų. Tačiau su visomis tomis valstybėmis, išskyrus Siriją ir Libiją, su kuriomis neturime e, asociacijos sutarčių ar bendradarbiavimo sutarčių dialogas nevyksta. Su Turkija turime, tačiau turime komitetą, kuris sustinka su kitų šalių atstovais ir vyksta, sakyčiau, testinis dialogas. Bloga naujiena yra ta, kad žmogaus teisų pakomitėtis, remdamasis bendradarbiavimo sutartyje, e, nu, remiantis bendradarbiavimo sutartimi, matome, kad sustikimas su Tuniso atstovais buvo atidėtas. Tunisiečiai ne visada sutinka su tomis pastabomis, kurias išsako Europos Sąjunga. Ir dėl to būtent tas sustikimas buvo atidėtas Tai yra tas klausimas, prie kurio reikia grįžti, reikia pasižiūrėti, kas ir kaip. Tačiau norėčiau pasakyti, kad žmogaus teisų klausimų darbas vyksta. Su taryba dialogas vyksta ir toliau. Venecijos komisija taip pat atliko reikšmingą darbą. Pavyzdžiui, Maroko prisijungimas prie žmogaus teisų konvencijos ir panašiai. Klausimas yra keliamas, prie tų klausimų dirbama. Daug kas pasikeitė ir Egipte. Nereikėtų žvelgti kaip e, į juodą ir baltą į situaciją čia. Tačiau manyčiau, kad politinis dialogas šiek tiek buksuoja šiuo metu ir reikėtų jį tęsti su viduržėmio jūros šalimis. Problemų su žmogaus teisų gynėjais tebėra, apie Kai kurie jų net neminimi dėl to, kad gali iškilti per nelik dėlės politinės rizikos. Rizikos ir jiems patiems žmogaus teisų gynėjams pirmiausia. Tai štai, norėjau dar pasakyti, kad pavyzdžiui, pirmininkaujantį Švediją mums suteikė progą pamastyti ar pradėti mąstyti apie tai, kaip reikėtų elgtis už ES ribų ES valstybių įmonėms. Darbas šiuo klausimu prasideda. Jungtinių tautų specialusis pranešėjas šiuo klausimu yra paskirtas, jis yra labai aktyviai dirbantis žmogus, tai yra profesorius Hugi. Jis buvo atvykęs į darbo sustikimą Stokholme ir ES valstybių atstovai turėjo progą jo išklausyti. Ilgą laiką Europoje yra kalbama apie E, atsakingus įmonių veiksmus, apie atsakingas investicijas ir čia galėsime pamastyti ne tik apie atsakingą ES įmonių elgesį. Bus, pareng, bus siūloma renkti pranešimą apie žmogaus teisų dėgymą ir ES įmonių elgesį už ES ribų ir aš manau, kad turėsime šiek tiek daugiau duomenų šio klausimu kitų metų pabaigoje. Visi kartu turėtume ateityje pamastyti apie ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės, nes Matome, kad daug ką atskleidė ekonomikos ir finansų krizė. Ir galbūt yra ir tokių dalykų, kurių jį dar neatskleidė, bet kuriuos reikėtų paminėti. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū gerbiami kolegos. Kiitos, kiitos oikein paljon, Rova Arno, komission. Dėkoju komisijos atstovui. Žinau, kad ponė Hamerschild norėtų kai ką pridurti prie tos minėtos rezoliucijos ar. Uh, rezoliucijos dėl moterų konfliktų situacijos. Ar teisingai supratau? Atrodo, kad ne. Na kągi, dėkoju, kad buvo paliesta ši tema. Na dabar, ponia Alonson, labai trumpai. Dar šiek tiek iš jūsų pusės, prašau. Dėkoju, ponia pirmininkė. Labai trumpai norėčiau sureaguoti į Labai trumpai norėčiau sureaguoti į žmogaus teisų išorės vaidmenį yra Stokholmo programa ir komisija palaiko, tačiau vis dėlto yra specifinė sritis, kur uh, labai svarbus šie išorinės ir vidinės dimensijos klausimai, tai yra migracijos klausimai. Ir migracija yra susijusi veikiau su, į migraciją veikiau žiūrima į iš saugumo perspektyvos, o ne iš žmogaus teisų perspektyvos, ką turėtume daryti. Ir čia norėčiau paminti ES tyrimus su trečiosiomis šalimis. Na ir norėtųsi, kad ES savo turimos atsakomybės už žmogaus teisės neperkeltų ant trečių šalių pečių. Tai yra svarbu pasirūpinti, jog žmonės nebūtų gražinami be tinkamos prieglapščio teikimos procedūros, jeigu pabėgėliai jos pageidauja. Taigi, norėtųsi kad e, kalbant apie vairas politikos rytis, reikėtų jas iš tiesų derinti ir su žmogaus teisų politika. Dėkuoju, pane Alonson. Mačiu diskusija remiasi gerų strateginių pagrindų. Mes minėjome ir apie įvairias tarptinės organizacijas, su jomis kalbėmės apie šios klausimus. Dėkoju, dėkoju ir visiems atvykusiems į mūsų posėdį esu tikra, kad iš Ispanija puikiai padirbės visi ženklai apie tai byloja. Mes visi tiek parlamentas, tiek komisija, tiek ir tarybas turime su vienu ir tuo pačiu iššūkiu. Mes norime, kad žmogaus teisų klausimai būtų traukti į visas politikos rytis ir mes čia turime imtis veiksmų iš vien. Na, Dabar šiek tiek organizaciniai aspektai. Per kitą valandą kalbėsime apie Turkiją. Toliau baigs viešasis posėdis 17.45 ir vyks uždaras posėdis, kalbėsime apie tris žmogaus teisės dialogus. Tai yra su Afrikos sąjunga, su Kinija ir su Rusija. Na ir to uždaro posėdžio metu uh, bus pateikiami konfidencialūs pranešimai. Taigi bus kalbama apie tai, kokį poveikį turi žmogaus teisų dialogas kaip priemonė ir kaip ją galima būtų pagerinti. Dabar perikime prie penkto darbo tvarkės punktų, tai yra žmogaus teisų padėtis Turkijoje. Na, visai neseniai komisija parengė pažangos pranešimą, beje, jame kalbama ir apie žmogaus teisų padėtį Turkijoje. Na, įvyko spalio mėnesį tarp parlamentinis susitikimas ir ponia Flotre, ji yra delegacijos santykiams su Turkija pirmininkė, o taip pat ponia Van Roitin yra pranešė Turkijos klausimais ir dar yra vienas Turkijos nevyriausybinės organizacijos atstovas, žurnalistas, o taip pat Andrew Gardneris. Jis yra mokslininkas gilinantis į Turkijos klausimą, taip pat Jean-Christophe Hillary iš Europos komisijos, Kūna Ralp, ambasadorius ir nuolatinis Turkijos atstovas prie Europos Sąjungos, taigi sveikinu visus atvykusius į mūsų posėdį. Uh, Na ir puiku, ponė ambasadoriu, kad jūs atvykote mūsų posėdį. Taigi, pirmiausia žodį poniai Flotre, o po to poniai Omenroitin. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena visiems kolegos. Džiaugiuosi, kad jūs įtraukėte šį klausimą žmogaus teikių pakontyčio darbo tvarkę. E, žmogaus teisės Turkijoje yra e, stojimo šios šalies Europos Sąjunga vienas iš svarbiausių aspektų. Matėme kad Turkija rengėsi šiam stojimui ir matome, kad būtent dėl to mišrus e, tas bendras komitetas iš, tar, iš mūsų deputatų ir Turkijos atstovų, kuriam mes pirmininkavome kartu su kolega Elman, domisi žmogaus teisų klausimais. Turkijoje vyksta daugybė reformų, pirmiausia dėl to, kad šaliai pačiai to reikia, to prašo uh, darbuotojų organizacijos, profesinės sąjungos, žurnalistai, žmogaus teisų gynėjai. Tačiau tuo pat metu šis reformų procesas yra labai stipriai polarizuojantis visuomenę. Tai sukelia esminiais klausimais tam tikros įtampos, sakyčiau, net labai didelės įtampos. Pavyzdžiui, pastaruoju metu buvo pasiūlyta iniciatyva, kuri demokratijos tvirtinimui Turkijoje yra labai svarbi. Tai yra demokratinis atvirumas, kurį pradėjo dėkti rūpiučio mėnesį Turkijos administracija. Tas nuolinė asamblėje buvo imta diskutuoti lapkričio 13 dieną. Tų diskusijų metu vidaus reikalų ministras pasiūlė reformų planą ir aš manau, kad tai yra svarbiausias dalykas. Ten yra kalbama apie naują konstituciją Turkijai. Manau, kad šis procesas turi būti skatinamas tą turi daryti ES atsakingi asmenys. Ten yra be kita ko kalbama apie kurdų klausimą ir apie klausimus susijusius su žodžio laisvę, su tuo, ką turi daryti armija ar policija vienais ar kitais atvejais. Visa tai yra susijęs su kurdų klausimu Turkijoje. Tas demokratinio atvirimo, atvirumo procesas ir pradžeto proceso rodo, kad E, kurdų kelimo klausimas yra labai svarbus dalykas. Keliami istoriniai, kultūriniai, politiniai klausimai, taip pat ir kariniai galimi veiksmai ar jų nereikalingumas ar reikalingumas yra labai svarbu. Tai yra labai svarbus klausimai, kurie, kaip jau matėme, labai stipriai polarizuojančiai veikia Turkijos visuomenė, bet tuo pat metu tai yra labai svarbi politinė žinia. Tad manyčiau, kad ES turėtų paremti tą konsensuso atsiradimą. Savo pranešimų projekte tą pabrėžia ir ponia Omen Reuten, tai yra tas dalykas, kuris yra ypatingai svarbus. Tuo pat metu yra tokių klausimų, prie kurių trepsima pernelyg ilgai. Ir čia kalbu apie profesinių sąjungų laisvę. Kol kas nedaug buvo E, veiksmų, kad, pavyzdžiui, valstybės tarnautojai pasiektų teisę streikuoti, teisę burtis asociacijas ir panašiai. Maničiau, kad tai būtų labai svarbu, kad tos mobilizacijos atsirastų daugiau, nes tuomet galima atverti darybų skyrių susijusi su socialinėmis teisėmis. Tačiau vėlgi įvairūs e, suinteresuoti partneriai nara, neranda sutarimo verslininkai, tarnautojai ir jų organizacijos neranda konsensuso dėl to, kokį įstatymą šios ir tie reikėtų priimti. Tad situacija netitinka tarptautinės darbo organizacijos standartų, pavyzdžiui. Kai dėl žodžio laisvės, aš manau, kad tie, kurie domėjosi Turkijos situaciją, žino 301 e, baudžiamojo kodekso straipsnį. Šiandien 14 straipsnis yra taikomas užtikrinant daug geresnę kontrolę ir taikoma žymiai mažiau. Tačiau e, vėlgi tai yra tas straipsnis, kuris netitinka tų standartų, kuriuos mini tarptautinis žmogaus teisų teismas. E, vėlgi, čia reikėtų dirbti daugiau, kad būtų galima užtikrinti žodžio laisvę, didesnę spaudos laisvę. Svarbu, kad Europos žmogaus teisų teismo nustatytų standartus šis įstatymas atitiktų. Egzistuoja pernelyg daug standartų, kurie dar tebėra aktualūs Turkijos visuomenėje, pažiūrėjau, moterų ir vyrų teisių lygybė. Svarbu užtikrinti, kad būtų viešai diskutuojami tokie klausimai, kaip, pavyzdžiui, prieverstinės santokos arba, pavyzdžiui, kaip taip vadinami nusikaltimai dėl garbės, siekiant apg... nužudimais, siekiant apginti šeimos garbę. 2,2 milijardai numatyta riba nėra e, irgi tas standartas, kuris atitiktų e, baudas ati, numatytas tarptautinio žmogaus, e, Europos Sąjungos, Europos atsiprašau, žmogaus teisų teismo dokumentuose. Labai Taigi dėl migrantų ir prieglopščio klausimo taip pat reikėtų kelti šios klausimus, tačiau kol kas to nedaroma. O turėtume pasakyti, kad nėra jokio teisinio pagrindo, kad šioje srityje vienas ar kitas asmo galėtų sulaukti apsaugos ir savo teisių gynimo. Pavyzdžiui, jeigu jūs patenkate be jokio teisinio pagrindo į Turkijos kalėjimą, e, tokiam laikui, kurio jūs nelemete, jūs negalite žinoti, kokia padėtis jūsų laukia. Dažnai tokie asmenys patiria, patiria pavyzdžiui, žeminantį elgesį ir šiuo klausimu kol kas nieko nedaroma. Manau, kad šiais klausimais reikia domėtis iš arčiau. Svarbu taip pat, kad būtų pagerinta migrantų padėtis, ar jie būtų prieglopščio prašytojai, ar jie nebūtų prieglopščio prašytojai Turkijoje. Daugelį dokumentų matome, kad pasienyje tie žmonės patiria smurtą. Su pasienyje su Bulgarija ir Graikija yra vykdomos policijos operacijos. Ir čia turėčiau pasakyti iš abiejų pusių. E, ir galime pasakyti, kad tiek Graikijoje, tiek e, Turkijoje situacija nėra gera. Tiek užtikrinant vidaus ir išorės sienų apsaugą, taip pat, kalbant apie žmogaus e, teisų apsaugą, migrantų teisų apsaugą, vėlgi turime pasakyti, kad situacija nėra gera. Tai yra tie klausimai, kuriuos turime kelti. Europos Sąjunga iš Turkijos pasiekė pažadą, kad apie tai bus kalbama artimiausių sutikimų metu. Galiausiai apie Turkijos užsienio politiką. Turime pasakyti, kad e, vykdoma tam tikra veikla, kurią galėtume pavadinti sėkminga, net įspūdingai sėkminga. Nacionaliniuose parlamentuose Turkijos ir Armenijos yra ratifikuojamas e, bendras protokolas, sustarimo protokolas. Turkija parodė, kad ji regione yra viena iš lyderių, kad ji gali vykdyti dialogą su, pavyzdžiui, Izraeliu ar kitomis regiono šalimis, tokiamis kaip Sirija, pavyzdžiui. Aišku, tebe lieka aktualus Kipro klausimas, jis dar neišspręstas, dar atviras ir manau, kad Ankaros protokolas egzistuoja, Turkijos reikalaujama laikyti savo įsipareigimų pagal šį protokolą ir manau, kad tie reikalavimai yra visiškai rimti ir pagristi. Tuo pat metu viskas turi būti daroma visų suinteresuotų šalių, kad būtų sudarytas susitarimas Kipre per artimiausius mėnesius ir kad tas susitarimas būtų galutinis pagaliau, nes Kipro klausimas sukelia daug vidaus diskusijų Europoje. Tai yra vidinis tam tikras neišspręstas konfliktas ES viduje. ES, jungtinės tautos Turkija, kaip matote, stengiasi rasti šios problemos sprendimą. Tikėkime, kad bus priimtas protingas sprendimas. Sprendimas, jo siūlymas bus minimas taip pat ponios Omen Reuten pranešime, aš taip manau. Svarbu, kad būtų remiamos visos pastangos dedamos visų suinteresuotų pusių siekiant galutinio šio proceso sprendimo. Mes žinome, kokios problemos yra svarbiausios, žinome, kad tai yra tas klausimas, kuris kelia labai rimtų kliučių sustarimo procesų ir galiausiai tai yra tas klausimas, kuris yra susijęs su daugybė manipulacijų vykstant daryboms. Tad manau, kad visi yra suinteresuoti šį klausimą išspręsti kuo greičiau ir kuo efektyviau. Dėkuoju. Rouva Flotre. Nyt sitten meillä on mahdollisuus kuulla rouva Omen Räytten, joka esittelee mietintöä. Dabar galime suteikti žodį ponė Omen Räytten šiuo klausimu. Ji pristatys e, pranešimų dėl pažangos ataskaitos projektą. Užsienio reikalų komitete tas jau buvo padaryta pastarąją savaitę. Pone pirmininkė, aš e, noriu aiškiai pasakyti ir pažymėti, kad mes tinkamu momentu šį klausimą dabar svarstome, nes trečiadienio rytą savo pranešimo projektą pristatysiu užsienio reikalų komitete, tačiau norėčiau tęsti savo pasisakymą olandiškai, nes man taip lengviau kalbėti. Svarbiausias raidos aspektas pastaruoju metu, kaip teisingai minėjo ponia Flotre, yra tai, kad šiuo metu Turkijoje prasidėjo tikrai plačios apimties diskusija dėl kurdų, kitų tautinių mažumų. Manau, kad Turkijos vyriausybė ėmėsi iš tikrųjų drąsių ir ryštingų žingsnių. Vis tik tai po skambių lozungų turi sekti ir atitinkami konkretus veiksmai, parlamento nutarimai įstatymai savo pranešime. Aš tiek vyriausybę, tiek parlamentinės partijas, tiek pilietinę visuomenę paraginsiu tęsti pradėtą kelią. Suprantu, kad šie klausimai Turkijoje labai jautrus. Kita vertus, mes turime suvokti, kad šis, šie demokratiniai procesai suteikia mums naują istorinę galimybę. Savo pranešime aš daug kur miniu, kad siekiant apsaugoti asmenybės ir kolektyvinės teises, privalu įgyvendinti jau priimtus ir galiojančius įstatymus. Taip nėra, nes trūksta konkrečių priemonių šiems teisės aktams įgyvendinti. Ir dar vienas aspektas yra atitinkamas e, būtinas mentaliteto pokytis Turkijoje, siekiant sumažinti diskriminaciją moterų atžvilgių, e, tautinių, seksualinių mažumų atžvilgių. Taip pat reikia pakeisti nuostatas susijusią su santoka arba nužudimais dėl garbės, taigi egzistuoja įstatymai, tačiau jie nėra įgyvendinami pakankamai dėl tam tikrų priežasčių. Taip pat e, reikia pastebėti atitinkamą tinkamai veikiančių teisės saugos struktūrų nebuvimą arba trūkumą. Kaip jau minėjau, teisės sauga Turkijoje yra nepriklausoma, tačiau ne visą laiką ji yra nešališka. Todėl labai svarbu, kad piliečiai vėl atgautų pasitikėjimą teisėjai tvarkos institucijomis, teisėjai saugos institucijomis. Todėl būtina, kaip įmanoma, greičiau priimti teisėjai saugos sistemą temos reformų įstatymus. Dar vienas aspektas yra profsąjungų veikla. Streikuoti Turkijos įstatymai šiuo metu vis dar draudžia, todėl e, darybos dėl kolektyvinių darbo sutarčių yra vienas dalykas, bet e, jeigu dėl jų nesusitarima, tai turime numatyti profsąjungoms galimybę taip pat ir streikuoti. Taigi šioje srityje reikia daugiau pažangos. Komisija savo pažangos ataskaitoje smarkiai kritikavo nuomonės reiškimo laisvė 301 ir kitais baudžiamo kodekso straipsniais vis dar naudojamasi persekiojant žmonės, buvo taip pat užblokuotos tam tikros interneto svetainės Turkija. Manau, kad tai nedėra su šio laikinė ir kūrybinga visuomenė, kuri nori tapti Turkija. Kitas aspektas yra spaudos laisvė. Aš čia turiu omenyje vieną leidėjų koncerną, kuriam buvo paskirta didžiulė finansinė bauda dėl skelbiamo informacijos turinio. Taip pat reikia paminėti dar vieną faktą, kad Turkijoje egzistuoja tam tikros verslo įmonės, kurios naudojasi žiniasklaidą tam, kad galėtų gyvendinti tam tikrus savo tikslus. Aš turiu minėję įvairius e, energijos koncernus, statybos įmonės. Taigi Turkija reikalinga priimti tam tikrus įstatymus, kurie reglamentuotų, reglamentuotų ir šių įmonių veiklą. Tokie būtų svarbiausi mano pastebėjimai, o visas kitas mintis išsakysiu trečiadienį ryte. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, poniai Omen Reutin. Iš tikrųjų, mums tenka privilegija išklausyti jūsų minčių prieš oficialų pristatymą jūsų pranešimų užsienio reikalų komitete ir galbūt ekspertų išsakytos mintis dar turės įtakos jūsų galutiniai parlamento, e, galutiniai pranešimo redakcijai. Dabar steiksiu žodį žiniasklaidos atstovui, kuris atstovauja 130 įvairių laikraščių, televizijos ir radio kanalų, tai yra ponas Enderoglų. Turkijoje ir jis taip pat skelbė savo ketvirtinę, ketvirtinės ataskaitas, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Leiskite padėkoti už šiltą kvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Mums jau teko progą diskutuoti apie spaudos laisvę ir žodžio laisvę Turkijoje. Kai delegacija buvo atvykusi į Stambulą, mes nekartą kėlėme svarbiausias problemas ir nekartą kalbėjome apie tai, kokį neigiamą poveikį Turkijos teisingumo sistema daro šiais ryčiai. Tai yra vienas iš didžiausių susirūpinimų, kuriuos norėčiau čia pareikšti. Na, suprantama, Herdogano vadovaujama vyriausybė jau yra ėmusis tam tikrų reformų nuo 2002 metų. Visą tai siekiant prisitaikyti prie ES standartų. Ir norint įtvirtinti Turkijos kaip valstybės kandidatės besirinčios stoti Europos Sąjungos statusą. Pastarėjai ketveri metai parodė, kad pasirengimo procesas vyksta, nes yra pakeistas Turkijos baudžiamasis kodeksas, yra pakeistas kovos su terorizmu įstatymas. Tačiau tos reformos kai kuriais atvejais pakenkė E, žiniasklaidos laisviai ir žmogaus, te, e, ir, ir, ir žmogaus teisų gynimui apskritai, nes, pavyzdžiui, kalbant apie žodžio laisvę, nukentėjo žurnalistai, žiniasklaidos atstovai, paprasti piliečiai, pilietinių organizacijų atstovai. Kai vyriausybė rengėsi pasiūlyti naują baudžiamąjį kodeksą 2005 metais, Žurnalistai surengė demonstraciją priešais teisingumo rūmus, jie norėjo spėti vyriausybę. Išreikšdami, kokį pavojų kelia Turkijos baudžiamasis kodeksas. Nenorėčiau minėti visų straipsnių, tačiau yra minima daugiau negu 30 šio kodekso nuostatų, kurie užkerta kelią žodžio laisvė ir trūktų žurnalistams dirbti. 301 straipsnis buvo tas straipsnis, apie kurį buvo plačiai diskutuojama Turkijoje, apie jį buvo kalbama ir tarptautiniu lygiu. Apie jį gėdėjome kalbant ir tada, kai uh, Nobelio premijos laureatas Pamukas buvo apkaltintas, kai buvo nužudytas kitas žmogus, kuris patyrė ultranacionalistų grasinimus. Reikia prisiminti, kad daugiau negu 5000 asmenų Turkijoje buvo apkaltinti, taikant 301 straipsnį ar remianti 159 straipsnių, kuris buvo ankstesnė 301 straipsnio versija. Tiesiog neminėsiu kitų įstatymo straipsnių, tiesiog leiskite pateikti Leila Zana pavyzdį. Tai yra Sakarovo premijos laureatė, gavusi premiją 95 metais. Jos atvejs labai aiškiai rodo, kaip Turkijos teismai sugeba skirtingai vertinti tą patį klausimą žodžio laisvę. Kalbėti apie Kurdistaną Turkijoje gali reikšti, kad viename teisme šie žodžiai gali būti vertinti visai kaip e, neutralus dalykas viename teisme, bet tai gali būti laikoma nusikaltimu kito teismo. Dabar yra natūralu kalbėti apie demokratinius standartus susijusius su žodžio laisvę ir su spaudos laisvę. Priemus naująjį baudžiamąjį kodeksą Turkijoje dabar nėra jokios jurisprudencijos nei susijusių su 301 straipsniu, nei su pažeidimais, nusikaltimais susijusiais su neapykantos kurstimu ar susijusiais su kitais pažeidimais. Antiteroristinis įstatymas buvo priimtas 91 metais. Jis yra e, jau pakeistas du ar netgi tris kartus. Ir čia turime tą pačią problemą. Jeigu norite, pavyzdžiui, paskelbti kokios nors teroristinės organizacijos deklaracijas Turkijoje, net jeigu tai būtų e, visai taikus pareiškimas, jūs rizikuojate būti įkalintas septyneriems su pusę metų. Norėčiau Kurkan pavyzdį paminėti, tai yra Milietis laikraščio korespondentas, jis pabandė imtis rizikos ir aprašyti PKK vieno iš veikėjų elgesį susijusi su demokratinio atvirumo skatinimu. Jis pabandė prašyti to veikėjo požiūrį į vyriausybės poziciją. Pasiremiant kovos su terorizmu įstatymu, tas žmogus buvo apkaltintas, sakant, kad jis neva skatina terorizmą. Tuo tarpu jis tik norėjo papasakoti apie vienos iš organizacijų keliamą pavojų. Ar yra daugiau panašių problemų? Teisingumas. Teisingumo sistemoje tiksliau yra vykdomos reformos, vyksta seminarai, yra stengiamasi prisitaikyti prie demokratizavimo proceso ir demokratijos standartų. Tačiau praktikoje problemų tebelieka daug žurnalistams kyla didelė įkalinimo grėsmė. Yra daromi tam tikri žingsniai. Stengiantis rafinuočiau pateikti žurnalistų ar disidentų įkalinimo atvejus tai yra prieš penkis ar dešimt metų, disidentai ir žurnalistai būdavo baudžiami įkalinimo bausmėmis iš karto. E, jų nebuvo galima pakeisti baudomis ar, pavyzdžiui, nubausti juos lygtinai, tačiau šiais pasaraisiais metais situacija šiek tiek keičiasi. Tai dėja nedaug ką reiškia žmogaus teisų gynėjams. Tiesiog yra pripažįstami kaltais ir tiek Tačiau reikėtų, kad Turkijoje ta praktika baigtųsi, kad žmogaus teisų gynėjai nebūtų teisiami kalinimo bausmėmis. Yra sakoma, kad nebaudžiamumas yra dar viena problema Turkijoje. Viešosios tvarkos sergėtojai nebūna paprastai apkaltinami, jeigu viešoje vietoje, pažiūrėjau, demonstracijų metu imasi kažkokių neteisėtų veiksmų prie žurnalistus. Jie yra praktiškai nebaudžiami. Jūsų dėmesiu galėčiau paminėti 2007 metų gegužės pirmos demonstracijas ir 8 metų gegužės pirmos demonstracijas. E, Stambule ir kai kuriuose kitose regionuose vyko manifestacijos e, jėgos struktūrų vadovai priima administracinius sprendimus ir tiesiog e, reikėtų, kad tie sprendimai būtų tokie, kad būtų užtikrinta viešoji tvarka, bet apgintos kartu žmogaus teisės. Žurnalistų organizacijos įgyja šiandien tam tikros svorio gindamos savo teisės. Maničiau, kad nebaudžiamumas tas problema tebelieka, nes e, tai kenkia žurnalistų profesijai, kenkia jiems vyktant savo pareigas. Tuo tarpu savo pasisakymą baigsiu, tačiau esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus. Dėkoju, ponė Anderolo. Na ir dabar suteiksiu žodį ponui ambasadoriui. Ar norite pasisakyti, o po to suteiksiu žodį kitiems. Prašau, ponė Kuneralp. Thank you very much. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tikrai didelė garbė, labai malonu šiandieną su jumis pasidalinti mintimis apie Turkijos pradėtą reformų procesą, kuris jau trunka keletą metų. Asmeniškai aš norėčiau pasakyti, kad tikrai labai džiaugiuosi galimybę e, tik praeis trims savaitėms po to, kai aš perėmiau nuolatinio Turkijos. E, atstovą prie ES pareigas ir palaik, galiu palaikyti ryšius tiek su Europos parlamentu, tiek ir su jūsų pakomenčiu mano darbo Turkijoje, e, Europos Sąjungoje, Briuselėje metu, nes visi suprantame, kad Europos parlamentui tenka ypač svarbus vaidmuo, be kitako ir santykių tarp Turkijos ir Europos Sąjungos E, srityje ir pagrindinis Turkijos darybininkas ponas Gelboš susitiks su šio komiteto nariais po keletą dienų. Pone pirmininkė, norėčiau priminti, kad e, narys Europos Sąjunga yra strateginis Turkijos tikslas, kurio siekime jau dešimtmečius ir kiekviena e, per nuo tada, kai 1963 metais buvo pasirašytas asociacijos susitarimas, kiekviena vyriausybė teigia, kad narystė ES yra pagrindinis tikslas. Lygiai tas pats pasakytina ir apie dabartinę vyriausybę. Tai ne vien tik tai užsienio politikos tikslas. Žinome, kad stojimo Europos sąjunga procesas yra didelis postumis plataus masto uh, E, politinėms reformams, kurios buvo pradėta tos prieš keletą metus ir šios reformos sustiprino demokratinę sąrangą bei žmogaus teisės, pilietinės teisės teisinį pagrindą. Taigi, reformos e, procesas leido Turkijoje kurti naują politinę kultūrą. Uh, Taip pat buvo pasikeistas požiūris į individualias teisės, kurios yra įtrauktos į mūsų teisinę sistemą. Ir visi jauni, žmoni, jauni ir vyresni žmonės, moteris, vyrai, visi turi iš to naudos. Šis procesas vyksta, reformos e, plačiai vykdomas. Ir jos užtikrina pagrindinės teisės, pagrindinės te laisvės bei uh, E, teisinės valstybės principus. Komisija tai pripažino kasmet rengiamuose pažangos ataskaitose, o taip pat ir parlamento patvirtintose tekstuose be kita ko ir naujausia rezoliucija dėl plėtros strategijos, kuri buvo patvirtinta praeitą savaitę. Taigi laukiame ponios Reutin pranešimo ir tikimės, kad e, jo dvasia bus panaši. Ir aišku, Europos komisija ir toliau mano, kad Turkija ir toliau tenkina e, stojimo į Europos Sąjungas e, kriter, politinius kriterijus ir todėl galima tęsti darybas, kaip suplanuota. Taigi, apibendrinant, galima būtų paminėti, kad per trumpą laiką buvo vykdyta rimtų teisinių reformų, buvo uh, pakeista konstitucija tris ikius nuo 2001 metų ir iš viso buvo patvirtinti aštuoni reformų paketai per pastrosius metus. Ir iš viso 53 e, įstatymuose buvo patvirtinta 218 naujų straipsnių ir tai turi rimtų pasiekmių uh, pilieti, civiliniai, te, baudžiamai teisė, asociacijų teisė taip pat buvo patvirtinta ir naujų įstatymų. Ir padaryta rimtų pakeitimų, pažiūrėjau, straipsnėse liečiančius moteris civilinėje ir baudžiamoje teisėje, taip pat ir kitose uh, įstatymuose reglamentuojančiose, kaip šios reformos turi būti įgyvendintos. Kadangi laiko trūksta, negaliu ypač išsamei nušviesti šio įspūdingo reformų proceso, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į keletą esminių pokyčių. Pavyzdžiui, nuo 2001 metų buvo panaikinta mirties bausmė ir reikia nepamiršti, kad e, tai buvo padaryta nežiūrint platos masto turistinės kampanijos. Taip pat buvo padaryta rimtų pakeitimų civilinėje ir baudžiamoje teisėje, taip pat uh, E, yra nuspręsta netoleruoti kankinimo. Taip pat buvo nustatyti teisiniai apribojimai mokymams įvairiomis kalbomis. Tai yra buvo panaikinti apribojimai mokyti įvairiomis kitomis kalbomis ir dialogtais, kurie nėra turkų kalba. Taip pat buvo pakeista konstitucija ir tai leido priimti naujus teisės aktus, užtikrinčių lyčių lygybės, spaudos teisės principus ir ypač norėčiau atkreipti dėmesį 19 konstitucijos e, straipsnį, kuris buvo keistas atsižvelgiant į tarptautinius sutarimus susijusius su žmogaus teisėmis. Taip pat, kaip jau minėjau, pasikeitė ir pats pokytis, taip pat skiriama daugiau dėmesio tokioms apleistoms rytims kaip moterų ir vaikų apsaugos klausimais. Taip pat e, buvo patvirtinti įstatymai, kurie leis įgyvendinti pokyčius ir tai pagerina viešą požiūrį visą tai. Pavyzdžiui, buvo pakeistos nuostatos dėl kraujo keršto nusikaltimų ir nužudimų. Buvo mm, pakeistas baudžiamasis kodeksas. Taip pat 2003 e, metais e, keistas e, civilinis kodeksas, taip pat pakeistos nuostatos dėl civilių teisimo karo teismuose. Ir Taip pat buvo patikslinta e, nacionalinio saug, nesaugumo tarybos vaidmuo, kuris yra veikiau patariamojo pobūdžio. Taip pat e, buvo sugriežtinti auditai vykdami e, be kitako viešojo valdymo ir e, karinių organų srityje. Taip pat, taip pat buvo sukurtas, panaikinta audiovizualinė taryba. Taip pat buvo imtasi žingsnio e, kultūrinėms teisėms išplėsti ir, pavyzdžiui, buvo apriboti, e, panaikinti ribojimai mokyti kitomis nei turkų kalbomis ir dialektais. Tai yra svarbus žingsnis. Taip pat Batman Van Adana Kebaka Istambulė 2004 metais buvo tikriausiai atidarytos mokyklos, tačiau kadangi sustimas buvo menkas, šios mokyklos buvo uždarytos. Taip pat 2004 metais buvo primtas įstatymas, kuris leidžia transliuoti kitomis kalbomis nei turkų. Ir buvo panaikinti atitinkami ribojimai transliuoti audiovizualiomis priemonėmis ne turkų kalba tai paminėsiu vėliau. Visi šie elementai buvo būtini ir čia ypač atkreipnės dėmesys į mokymo, valstybės tarnautojų mokymo klausimas. Pirmininkė prašo prieiti prie išvadų, nes laiko trūksta. Atsiprašau, sako ambasadoris, atsiprašau, kad e, negaliu plačiai apžvelgti visų reformų mano dabartinio pasisakymo metu, tačiau ypač norėčiau atkreipti dėmesį tai, jog šios reformos buvo ypač plataus masto, visapusiškos ir e, didelis prioritetas išlieka šių reformų gyvenimas, lygiai taip pat e, švietimas ir mokymas. Na, šiaip šis rytė daug kas nuveikta. Pirmininkė e, atsiprašo, kad užtruks laiko ir negali skirti daugiau laiko. Taigi, pirmininkė prašo perėti prie išvadų. Taigi, pabaigai atkreipsiu dėmesį naują reformų procesą, kurį neseniai paskelbė ketinanti pradėti Turkijos vyriausybė, tai demokratinio atsiverimo procesas. Ir tokiu būdu bus pagilinta ir išplėsta tai, kas buvo padaryta. bus at, universitetas atidaryti kurdų fakultetai, taip pat bus sukurta kovos su diskriminacija komisija. Taip pat bus užtikrinta galimybė transliuoti kitam, kurdų kalbą bei kitomis kalbomis bei uh, dialektais. Pirmininkė labai atsiprašau, bet prašau užbaigti. Taip, beveik jau baigiau, sako ambasadoris. Na, jūs jau gavote tas dvi mintis. Vieną sakinį. Paskutinis sakinys. Jums leidus. Kaip jau minėjo ir ponia Flotris, tai Dėl šių reformų vyksta plataus masto diskusijos, yra skirtingų nuomonių dėl reformų ir reikia suvokti, kad per dieną neužbaigsiu šio proceso, Roma per vieną dieną irgi, Romas irgi per vieną dieną niekas nepastatė. Pirmininkė, atsiprašau, kad jūs netraukiu, nes nebėjau, kad kolegos turės klausimų ir reikia palikti laiko atsakymams. Ponas Howard norėjo pasisakyti. E, dar vienas kolega ir trečias, labai trumpai, nes e, dar bus du pareiškimai ir yra daug klausimų, taigi teks apriboti jūsų klausimus dviem minutėm. Pone Hau, dėl darbo tvarkos. Atsiprašau, aš tiesą sakant nenorėjau pasisakyti prieš mūsų svečius. Gal pirmas suteikime žodį svečiams, o pat aš e, paklausiu, bet mes juk norime diskutuoti. Aš pasiūliau suteikti žodį e, komiteto nariams, o po to išklausysime Amnesty International Europos komisijos atstovų, nes kitaip po to ne, nesuteik, negalėsiu suteikti jums žodžių. Gal, gal, gal galit nurodyti, kas jūs, ponė Prodi. Taigi prašau pakelti korteles. Kas nori pasakyti, panas Prodi? Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau pasakyti bendro pobūdžio pastabą pirmiausia. Žinau, kad daryboms su Turkija skiriamas didelis dėmesys. Turkija yra tikrai labai svarbi valstybė, kuri gali įnešti esminį indėlį į mūsų veiksmus plėtojant pasaulinę taikos politiką. Norėčiau pabrėžti, kad tas svarbus vaidmuo dažnai būdavo prastai interpretuojamas. Būdavo kalbama apie krikščioniškos ir islamiškosios kultūros santūrą ir panašiai ir taip toliau. Aš manau, kad tai yra didžiulė klaida, juk iš esmės Mes neturime kalbėti apie vakarų pasaulio ir islamo prieš priešą. Tiesiog problema egzistuoja islamo viduje, nes sunku yra atskirti politinę ir socialinę ir religinę sferą. Darybos su Turkija, mano supratimu, yra ypatingai svarbus dalykas. Tos darybos gali pakreipti islamiškos valstybės teisėje, kurą viena ar kita linkme, nes mes turime reikalą su ta valstybė, kuri regi sutinka, kad skirtumas turi būti tarp religijos ir politikos bei socialinių klausimų. Yra kuriama e, pasaulietinė valstybė ir aš manau, tuomet galima be, bus be jokių kliūčių šnekėti apie žmogaus teisų tinkamą apsaugą. Bus galima kalbėti apie taikos proceso plėtojimą. Mm. Kol kas tos temos buvo nagrinėjamos remiantis blogų pagrindų. Dėkoju. Ačiū, ponė Prodi. Žodis ponui Hauvit, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Flotr jau paminėjo šį beitą, taip pat pasakęs nuomonė ir ponė e, Omen Reuten, tai yra tie žmonės, su kuriais buvo tikrai lengva dirbti. Man tikrai labai džiugu buvo išklausyti jų abiejų, išklausyti žmogaus teisų pakomitečio atstovų ir sužinoti, kokie svarbiausi klausimai yra labai e, detaliai šiuo metu diskutuojami. Svarbu žvelgti žmogaus teisų situaciją Turkijoje, neužmiršti jos mums svarbu kritikuoti, jeigu kas yra ne taip, tačiau tuo pat metu svarbu išlaikyti tinkamus ryšius ir taip pat pripažinti pasiektą pažangą. Nes priešingų atveju mes pasistume, pasiūstume Turkijos kolegoms negerą signalą, o mes norėtume, kad tas signalas būtų geras ir kad šį kontekstą ponas ambasadorius žinotų. Trejetas dalykų, kuriuos norėčiau pasakyti, būtų tokie. Pirmiausia, profesinių sąjungų įstatymas buvo diskutuotas ir aišku, kad e, svarbu yra parodyti, kad susidomėjimas šio klausimu yra. Svarbu išsiaiškinti, kiek profesinės sąjungos gali ginti žmogaus teisės. Svarbu išsiaiškinti, kiek buvo pažengtai priekį siekiant atitikti Kopenhagos kriterijus. Kitas dalykas. 301 straipsnio reforma kiek suteikta švietimo galimybių, kiek jų pateikė ES mokant prokurorus ir teisėjus, kad jie suvoktų, kokie yra žmogaus teisų, Europos žmogaus teisų konvencijos reikalavimai ir kaip juos įgyvendinti. Tai yra tas dalykas, kurios, kurį galėtume plėtoti ir toliau. Ir dar vienas dalykas dėl kurdų iniciatyvos. Mes džiaugiamės, kad buvo padaryta drąsių žingsnių šioje srityje, tačiau problemų tebelieka. lieka Daugelis žmonių mums sako, kad reikalavimai būtų vykdyti konstitucinius pasikeitimus ir būtent tuomet būtų galima pripažinti kultūrinės, e, pavyzdžiui, kurdų teisės ir panašiai. Svarbu, kad konstitucijoje būtų padaryti tie pakeitimai. Ką visos suinteresuotos pusės jūsų manimų galėtų nuveikti Turkijoje, kad būtent tas konsensusas būtų pasiektas? Dėkuoju. Kiitos herra Hauit. Sitten luettelen tässä vaiheessa puheenvuoroja. Ačiū. Panai Hauitui. Aš jau dabar perskaityti kalbėtojų pavardės ir prašau kalbėti trumpai. Eh, herra Deva eh, ja sitten meillä on vielä kaksi eh, asiantuntijapuheenvuoroa. Herra Tano. Po to dar steiksime žodį dviems ekspertams, ponas Tenokas. Ačiū pirmininkė. Manau, kad pirmiausia reikia pakalbėti apie Turkijos teisinės sistemos vidaus aspektus ir apie reformas, kurios vykdomos žmogaus teisų demokratijos srityje. Britų spaudoje buvo prašytas atvejis apie vieną e, homoseksualų vyrą, kurį tariamai nužudė jo paties tėvas. Ir e, Apie tai, ką kalbėjo ambasadorius, noriu pasakyti, kad tie nužudimai dėl garbės nėra tinkamai ištyriami e, policijos ir juos vykdę asmenys gauna pačias minimaliausias bausmes. Man kelia susirūpinimą taip pat ir nemusulmonų religinių bendruomenių teisų neužtikrinimas, pavyzdžiui, krikščionių, e, asyrų ir e, kitų ir e, taip pat e, graikų ortodoksų seminarijos uždarimas įvykdytas prieš kurį laiką, jau pakankamai seniai, per dešimt metų, ta seminarija vis dar nėra atidaroma. Manau, kad tai būtų daugiau nei simbolinis gestas, kuris galėtų pademonstruoti toleranciją krikščionių ortodoksų atžvilgių Turkija, jeigu ta seminarija vėl būtų atidaryti ir pradėtų veikti. Grįžtant prie Turkijos vaidmens pasaulyje ir apie mūsų bendras vertybės ir e, tačiau norėčiau šiame kontekste pakalbėti apie islamo konferencijos valstybių organizacijos narystę. Neseniai vyko šios organizacijos posėdis Stambule Jame dalyvavo Irano prezidentas Ahmadinedžadas, jis buvo pristatytas kaip Turkijos draugas, turint omenyje e, Ahmadinedžano planus brandulinės ginkluotės rytyje ir jo ketinimus su uh, e, greuti, ištrinti iš pasaulio Izraelį, kuris yra jungtinių tautų nari, narys, taip pat jo pozicija homoseksualų kitų mažumų atžvilgių, aš nežinau, e, kaip būtų galima tai pavadinti, e, tokius Turkijos veiksmus ir požiūrį šią asmenį kaip e, mūsų bendrų vertybių dalymas pirmininkė kitiems kalbėtams dėja negaliu steigti žodį, nes jie užsiregistravo per vėlai ir dėja tokia yra tvarka. Dabar ponė Brepels. Trumpai norėčiau užduoti klausimą ambasadoriui apie Turkijos demokratinį atsiverimą demokratiją ir turgų, kurdų problemas. Jūs pateikėte tam tikrus pavyzdžius, kaip kurdų problemą galima spręsti, tačiau mm, mano nuomonė tikrasis dialogas su kurdais nevyksta. Jeigu apskritai nėra pripažįstama kurdų problema, kurdų klausimas, tai kaip galima nepripažįstamas problemas įspręsti. Kurdų kalba vis dar yra uždrausta vartoti e, politinėse susibūrimuose arba politikos srityje ir vykdomas kurdų politikų persekiojimas. Lazana atvejs buvo minėtas, jie yra sodinami į kalėjimus, nevyksta laisva atvira diskusija apie tam tikras politinės iniciatyvas kurdų atžvilgių. Kolega žurnalistas pateikė nemažai pavyzdžių, taigi kaip jūs ketinate surasti iš tikrųjų patikimą tvarų sprendimą. Aš manau, kad būtų tikrai įdomu konkrečiai čia pasiremti atskirais komisijos pranešimo aspektas. Pirmininkė neleis daugiau kalbėti e, nei vieną minutę. Ačiū Georgijų. Ačiū, aš esu Kipro atstovas ir tikrai nenorėčiau užsipulti dabar Turkijos iš anksto užbėgdamas už akių. Noriu pasakyti, kad esu neutralus, priklausau jungtiniam Turkijos ES e, parlamentarų komitetui Čia noriu pakalbėti apie Turkijos profsąjungų teisės, kurios net, neturi galimybės streikuoti, neturi tikrų galimybių dėrėtis dėl kolektyvinių darbo sutarčių. Turkijos įstatymai numato teisę burtis į profsąjungos, tačiau profsąjungoms neleidžiama streikuoti. Vyko teismo procesas prieš tam tikrus profsąjungos narius, kurie buvo apkaltinti neva dalyvavę teroristinės organizacijos veikloje ir jie buvo apkaltinti remiantis vienu vieninteliu įrodymu, tai yra lėktuvo bilietais į tam tikrą vietą. Aišku, tie asmenys buvo sekami, buvo klausomas jų telefoninių pokalbių, buvo tikrinamas elektroninis paštas, tai jau yra žmogaus teisų pažeidimai baudžiamojo proceso kodekso 301 straipsnis nepakanka pasakyti, kad pasikeitė Turkijos požiūris į tam tikrus dalykus. Dabar šis straipsnis turi būti panaikintas, išbrauktas iš teisinės sistemos. Taip pat noriu paminėti teismo procesą prieš vieną, prieš vyriausybės, vieną vyriausybinę partiją. Nežinau, kaip šis teismo procesas baigėsi. Man sudaro įspūdis, kad jis dar nesibaigė, buvo paskirta tam tikra piniginė bausmė ir e, valstybės prokuroras pateikė kaltimą. Norėčiau apie tai daugiau informacijos. Ponas Giorens dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu klausimą, ponai nulatiniam atstovui. Manau, jog neginčiamai buvo padaryta nemažai pažangos, įskaitant ir žmogaus teisų užtikrinimą. Tai yra nauji dalykai. Pažanga tikra, visą tai yra tikrai nauja, tačiau mažiau nauja yra tie standartai, kuriais remiasi Turkija. Viskas rodo, kad Turkija spartina reformas norėdama greičiau prisijungti prie ES. Tad norėčiau Jums užduoti klausimą nes jūs nuolatos vertinate Turkijos politinę ir žmogaus teisų atmosferą. Kol kas tendencijos žmogaus teisų tvirtinimo srityje yra teigiamus, bet jeigu būtų atsakyta neigiamai Turkijai dėl stumio Europos Sąjungo, ar tai neiškeltų pavojaus toms tendencijoms? Dėkui. I'm a long-standing friend of Turkey. Na, aš jau senas Turkijos draugas ir pažinau daug metų daugelį Turkijos lyderių ir manau, kad čia yra didelis nesusipratimas, kurį nuolat kartu Europos Sąjunga apie Turkiją. Mums labai svarbu užtikrinti, kad Turkija kaip pasaulietiška valstybė būtų mums draugiška, yra prie mūsų sienų. Jeigu ji nebus pasaulietiška, tai tuomet e, kit, ta alternatyva Turkijai būtų atsisukti į savo um, provincijos žemės, kurios laikosi kitos uh, nuo, nuomonės. Mes nuolat pamirštame, ką nuveikė um, Kemalas Ataturkas. Jis modernizavo Turkiją, pavertė ją modernę valstybę. Kažkodėl nekalbam apie tai, ką nuveikė Kemalas Ataturkas. Dėkoju, ponas Cemki. Prašau. Pone pirmininkė, norėčiau užduoti klausimą ponui žurnalistui. Norėčiau užduoti klausimą dėl konkrečių laisvių ir atrodo, kad yra konkrečių sunkumų, nors vis dėlto padaryta pažanga užtikrinant spaudos laisvę. Ir kaip yra su įvairių mažumų konfiskuoto turto gražinimu? Ar galėtumėte įsivaizduoti, kad bus imtasi galtinių priemonių e, šiai privataus turto uh, problemai spręsti. Kitas dalykas yra pasaulietinė valstybė. Ar iš tikrųjų te, pasaulietiškas valstybės principas pasitvirtina ir atokiausiose Turkijos kaimeliuose? Ir iš vienos pusės teigiama, kad Turkija yra yra pasaulietiška valstybė, o po to iš kitos pusės dėl įvairių priežasčių, dėl kraujo karšto, e, religinių sutikimų ir taip toliau yra pažeidžiami pasaulietinės valstybės principai. Dėkoju. Na kągi, dabar suteiksime žodį ponai Andrew Gartner. Galbūt tris mintis atsiprašau, kad negaliu suteikti daugiau laiko ir tikiuosi, kad susitelksite į esminius dalykus. Prašau. Dėkoju už šią galimybę, ponė pirmininkė. Tikrai labai laiku kalbėti apie žmogaus teisų klausimus Turkijoje, e, turint galvoje e, Turkijos ir Armenijos pasirašytą sustarimą ir taip pat galvojant apie Turkijos demokratinį atsiverimą, kuris buvo jau minėtas. Na ir kai mes galvome apie šios du dalykus, kurie likščiau buvo tabų temas Turkijoje, tai, tai tikrai galbūt tai labai tinkama proga toliau kalbėti apie uh, laisvo nuomonės reiškimo Turkijoje užtikrimą, nes kol kas Turkijoje gan sudėtinga e, laisvai reikšti savo nuomonę dėl e, kurdų, Kurdijos bei Armenijos, nes jeigu yra išreiškima nuomonė laisvai šiais klausimais, grėsia baudžiamosios e, teisės priemonės konstitucijos pokyčiai uh, e, Turkijoje, na, panašiai kaip ir Turkijos Armenijos e, klausimai šios rytie taip pat anksčiau būdavo taikymas baudžiamas priemonės, jeigu būdavo laisvai leidžiama e, leisti nuomonę. Na, kai mes kalbame apie uh, laisvą nuomonės reiškimą Turkijoje, tai reikia pagalvoti ir apie tas grupės, prieš kurias būdavo taikomas baudžiamasis priemonės. Uh, už laisvą nuomonės reiškimą, tai dažnai e, rašytojai, žurnalistai, leidėjai, žmogaus teisų gynėjai, taip pat ir prokurdiškų politinių partijų aktyvistai bei tų partijų vadovai. Ir dažnai prieš juos už laisvą nuomonės reiškimą Turkijoje būdavo taikomos baudžiamosios priemonės. Na ir kai kalbame apie tas specifines grupės, prieš kurias būdavo baudžio, taikomos e, baudžiamosios priemonės, reikia taip pat pasižiūrėti, kokio pobūdžio kalbos yra uždraustos. Dažnai diskusijose dėl minties laisvės reiškimo Turkijoje išsakoma nuomonė, kad e, yra nedaug e, straipsnių, be kita ko, baudžiamosios teisės 31 straipsnis yra atsakingi už minties laisvės reiškimo pribojimus ir dabar šis straipsnis yra e, panaikintas, e, tai tikrai nusipelno pagiros, bet įgyventi šią reformą bus sudėtinga. Ir vėlgi yra keletas esminių problemų, kurios e, skatina plataus masto nuomonės reiškimo persiekimą. Na, yra pavyzdžiui, kai kurie baudžiamojo kodekso straipsniai yra uh, konkrečiai ribojantis nuomonės reiškimą ir jie nesirima be tarptautiniais e, įsipareigojimais, pažiūrėjau, 31 baudžiamojo kodekso straipsnis, pagal kurį draudžiama išsakyti kritiką institucijams Turkijoje. Tai štai yra tų straipsnių pavyzdžiai, kurie tiesiogiai riboja minties laisvės reiškimą ir jie nėra teisėti. Bet didesnė problema yra tai, kad e, e, minties laisvės ribojimas e, kad kad šios šių ribojimų panaikinimai yra suformuojami taip aptakiai, kad kyla teisinis chaosas. Gal man apibendrinti, pirmininkė. Pone ambasadoriau, matote, kad mes grįžti ne, ne vien tik tais jūsų, bet ir Amnesty International atžvilgių. Pone ambasadoriau, mums užduota keletą klausimų. Galbūt jūs atsakydami galėtumėte pasisakyti labai trumpai. Aš tikrai turiu jums dėje tiksliai nurodyti laiką, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju par pakomitį čia nariams už gerus klausimus. Kalbėtas kalba nusisukęs nuo mikrofono. Marceliu. Do I have to repeat my first? Ar man pakartoti pirmą sakinį? Hm. Labai trumpai. Tiesiog noriu padėkoti visiems uždavusiems klausimams. Mielai pabendrausiu jūsimis kitame formate. Buvo keletas specifinių klausimų. Mielai atsakysiu į tuos, kuriuos man pavyko pasižymėti. E, kraujo karštas žudimas dėl garbės. naujasis e, baudžiamasis teismas e, spres šias bylas, bet aišku, užtruks, kol teisėjai prisitaikys prie naujų e, teisės aktų, taip pat ir policijos pareigūnam reikės persi, prisitaikyti ir kol jie suvoks, kad už tai persiekima. Tačiau padėtis keičiasi ir tikimės, kad ilgainiui ši problema bus išspręsta. Kitas klausimas buvo užduotas dėl mažumų. Na, šiuo metu dialogas su jais pagerėjo, naujų um, įstatymų dėka, kurie be kitako sprendžia ir turtinius klausimus. Hibelada buvo, uh, buvo atidaryta mokykla ir Turkija yra pasaulietinė valstybė, todėl nėra privačių religinių mokyklų. Uh, Na ir e, vyriausybė dirba šiame srityje. Demokratinis atsiverimas. Na, ponė Flotra minėjo šį klausimą ir iš tiesų šiuo metu pas mus nėra sutarimo dėl konstitucinių pokyčių. Šiuo metu vyriausybė bando užtikrinti dialogą su visomis šalies politinėmis jėgomis, tačiau uh, kuomet šiuo metu yra vykdomi pakeitimai, kurie nereikalauja konstitucinių pakeitimų. Tai aš jau minėjau, mokymo švietimo transliavimo klausimas. Ponas Hatsi Georgė uždavė klausimą, nes man rodos jis buvo labai tikslus ir konkretus. Klausimas susijęs su Kipru, sako pirmininkė. Pone ambasadoriau, 301. Ar jūs sutinkate, jog šis straipsnis turi būti išbrauktas? O taip pat norėčiau paklausti dėl teismo proceso prieš vyriausybinę partiją. Kaip viskas atrodo, man rodos, ta byla nebuvo užbaukta, buvo skirta piniginė bauda, bet man rodos, šis teismo procesas tebisitėsi. Taigi norėčiau paklausti, kokia yra dabartinė padėtis. Prašau, ponė ambasadorius, sako pirmininkė. Uh, Dėl 301 straipsnio tai yra daug valstybių, kurias yra panašių įstatymų ir mes vadovavomis e, jau egzistuojančiais modeliais iš kitur, taigi nemanau, kad būtina visiškai panaikinti 301 straipsnį. O dėl bylos nukreiptos prieš vyriausybinę partiją, tai byla buvo užbaigta konstitucinėme teisme ir nenumatyta tolismės veiksmų. Pirmininkė, te galiu paminėti, kad atrodo, kad kai kuriuose šalyse yra panašių straipsnių jų baudžiamuosiuose kodeksuose, tačiau mes pakomitė esame prieš tokius straipsnius, nepriklausomai kur jie egzistuoja, Kinijoje, Brusijoje ar kažkur kitur. Uh, Pone Flotre dar norėtų pasakyti, o pone Filori, komisijos vardu, ar galėtumėte mus supažintinti su tuo, kaip komisija vertina žmogaus teisų padėtį Turkijoje. Tai tikrai būtų naudinga mūsų klausimų metu. Pone Filori, prašau. Zidant. Ačiū, ponė pirmininkė. Pabandysiu labai trumpai. Pirmiausia, tenka konstatuoti, kad daug klaususiųjų rėmėsi komisijos pranešimu. Taigi, kolegų darbui galėsiu, galėsiu pasakyti, kad tai buvo tiesiog nepagarba kolegų darbui. Ir nedaug ką reikia pridurti prie to, kas buvo pamėta pranešime spalio 14 dieną. Tiesiog norėčiau kviesti šio posėdžio dalyvius e, pasižiūrėti, nuo ko Turkija pradėjo savo žygį demokratijos linkui. Bėgo metai, vystėsi patys įvairiausi įvykiai, ne visada jie atitiko nu, ES nuo seno keliamus reikalavimus, tačiau tie pasikeitimai yra iš tiesų didžiuliai, lyginant su tuo, kokia Turkija buvo seniau. Norėčiau paminėti kultūrinių teisių padėtį, pavyzdžiui, ir su kitų kalbų negu turkų kalba naudojimu Turkijoje. Matėme, kad 24 valandas per parą dabar kanalas televizijos gali transliuoti kurdų kalba savo laidas. E, spalio 13 dieną buvo priimtas įstatymas, kuriuo panaikinami bet kokie apribojimai transliuoti per televiziją ar radiją laidas kitomis kalbomis negu turkiškai. Tapsime, visom kalbom transliuoti galima. Tiek visuomeninis transliuotojas, tiek privatus transliuotojai gali transliuoti laidas taip, kaip nori. Nebereikia subtitrų, nebereikia e, vertimų tų programų, įskaitant laidas vaikams, įskaitant laidas jaunimui ir visiems, e, galima transliuoti kitomis kalbomis. Visą tai yra tikrai realus pasikeitimas, revoliucinis, sakyčiau, pasikeitimas. Tai štai. Visi kiti kalbėjusiai kalbėjo apie išliekančias problemas. E, komisija taip pat jas kelia, nesakome, kad tų problemų nėra, mes savo pranešime jas pažymime, tęsime ir toliau dialogą su Turkijos administracija, kad situacija gerėtų reikšmingai dar šiemet ir kad kitų metų pranešimas būtų dar pozityvesnis negu šių metų pranešimas. Dėkoju. Ačiū labai. Esu įsitikinusi, kad Turkijos kelionė į Europos Sąjungą dar truks pakankamai ilgai ir mes dar turėsime galimybės nekartą pakviesti ponę Omenroitin pas mus susitikti ir pasidalinti šios kelionės įspūdžiais. Stęsime dabar savo posėdį uždarame rate ir pasidalinsime tarpusę informaciją su komisija ir pirmininkaujančia Švedija apie trijų svarbių konsultacijų žmogaus teisų srityje rezultatus. Taigi, arba prašyčiau visus tuos, kurie šiame posėdėje dalyvauti neturėtų, palikti salę.